Gut, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Kolegos, ponios ir ponai. Tęskime posėdį, dabar iškart pereikime prie dešimtojo darbo tvarkės punkto ir man labai malonu, kad šiandien su mumis yra naujoji komisijos narė Cecilija Malmstrom atsakinga už priekybą. Pirmą kartą naujojoje kadencijoje komisijos nariai yra su mumis. Man iš ties labai malonu, kad mums pavyko susitarti ir kalbėtis, prieš tai kalbėjomės dėl vienos iniciatyvos skaidrumo dėl transatlantinės partnerystės skaidrumo, kalbėjomės apie tai, kad būtų daug, būtina turėti daugiau skaidrumo ne tik parlamente, bet ir informacijoje, kurią pateikiame visuomeniai, kad viską turėtume mes skaidriai mm, daryti. Komisarė, manau, kad jūs daugiau apie tai papasakosite, kalbėsite turbūt apie prioritetus prekybos politikos. Šties Nekantriai laukiu jūsų pasisakymo. Bet visų pirma, nepamirškime, kad su mumis yra priekybos ministras iš Ekvadoro. Jis sėdi štai ten, priešais mane. Pasveikiname jūs, ministrę. Man iš ties malonu, kad jums įdomu įdomi mūsų komiteto veikla ir kad jūs e, mus aplankėte. O dabar suteiksiu žodį komisariai Cecilijai Malmstrom. Prašom. Dėkoju pirmininkė iš ties pirmą progą susitikti su jumis komitete ir tai iš ties nekantrauju dirbti su jumis kartu. Labai svarbi akimirka. Iš ties darbo tvarkė yra intempta artimiausiams penkiems metams. Ir manau, kad sėkmingai bendradarbiaus atitinkamas komisijos generalinis direktoratas ir parlamento komitetas, kad mes kartu dirbsime su ministrais, taryba ir žinoma, mes turėsime dirbti tam, kad piliečiams būtų geriau. Taigi, kaip reikia dirbti nes šis rytis prekyba yra labai e, svarbi, net 30 milijonų žmonių dirba srityje, 10 procentų visų darbuotojų dirba srityje susijusios su e, eksportuojamomis prekėmis. Daug milijonų žmonių dirba tose verslo srityse, kurios tiesiogiai priklauso nuo priekybos – žaliavų gamyba, technologijų gamyba ir taip toliau. Prekyba taip pat sieja mus su visų pasauliu. Marko Polo e, kelionė iš Azijos kartu su prieskoniais atvežė ir priekybos idėją, pradedant laivais, baigiant optiniais kabeliais. Taigi mes turime dirbti kartu, kad šis e, svarbus įrankis e, sujungtų, suvienytų žmonės. Ir tai yra išties labai galingas įrankis. 7,5 milijardo gyventojų pasaulyje ir ES tai yra vienas iš didžiausių priekybos partnerių pasaulyje. Reikia priekyboje laikytis tokio atviro požiūrio ir tokiu požiūriu remintis mes galėsime turė, gauti daugiausia naudos. Žinoma, ne dėl visko vienbalsiai sutarėme ir aš šiek tiek pažįstu šį e, parlamentą, kaip jis veikia bet tikėkime, kad čia prasideda mūsų graži draugystė. Taigi, pirmininkė, leiskite man daugiausia pakalbėti trimis pagrindiniais temomis dėl bendradarbiavimo, dėl aktualiausių klausimų prekybos rytyje ir dėl ateities planų. Taigi, pradėkime dėl, nuo bendradarbiavimo. Bendradarbiavimui reikia įsiklausimo. Ir man tai yra prioritetas dabar ir artimiausių metų. Svarbiausia yra įsiklausyti į nevyriausybinės organizacijas, politikus, pilietinės visuomenės atstovus, įvairiausias suinteresuotasias šalis tam, kad suprastume, e, kokios yra nuomonės įvairiausiais klausimais susijusiais su priekyba. Žinoma, tam tai yra būtina, įsiklausimas yra būtinas dialogui užmėgsti. Tai būtina dialogo laikytis su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir pagrindinė dialogo sudaromoji dalis yra skaidrumas ir aš pažadu tą skaidrumą didinti, didinti ypač kai kalbame apie TTP, tai yra transatlantinės partnerystės sutartį. Praeitą savaitę Strasbūrė komisija priminė ir aš turėjau progą pristatyti e, keletą svarbių e, žingsnių komisija daugiau tokių pasiūlymų pateiks, e, pateiks konkrečius skyrius iš sutarties ir visi galės tuos skyrius paskaityti internete. Tai yra skyrius iš tarpsanklantinės partnerystės susitarimo. Mes taip pat norime nes pasidalinti su visais parlamento nariais 751 nariu E, sutarties tekstu ir įslaptinsime tik labai nedidelę dalį sutarties. Mes pasistengsime, kad mm, konfidencialiomis liktų tik tos dalis, kurios būtinos. Bet visa kita bus paskelbta viešai pirmininkė, jūs turbūt irgi žinote, kad dėrybų metu um, dėrybos vyksta uždarose patalpose ir reikia tam tikro konfidencialumo lygio, kad rezultatai būtų kuo geresni. Tai yra priimtina ir prekybos ir taikos, pavyzdžiui, dėrybų metu. Aš tikiuosi supratimo iš jūsų pusės. Ir, bet tuo pačiu mes planuojame visuomeniai parodyti, apie ką mes kalbame, ką mes siūlome ir ko mes nesiūlome, kad mes paniktumėme tuos sklandančius mitus ir sklaidytume bejonės. Mes norime, kad piliečiai, vartotojai, mažos įmonės aiškiai matytų e, ties, kuo mes dirbame ir ko tikimės. Ir ko galime tikėtis po pasibaigus daryboms. Dar vienas dalykas, aktualiausi klausimai. Žinoma, transatlantinė partnerystė yra pati aktualiausia turbūt šiandienos tema, bet kaip jau minėjau, mes norime kuo skaidresnių e, dėrybų ir ši iniciatyva yra glaudžiai susijusi su transatlantinės partnerystės sutartimi. Mes planuojame ne taip pat plačią informacinę kampaniją. Norime ne tik, kalbu ne tik apie straipsnius žiniasklaidoje, bet kitais metais planuojame dar labiau kanalų naudoti informuojant vartotojus. Bet žinome, turime kalbėti ir apie turinį. Reikia sustarimų, kurie būtų realistiški, ambicingi tuo pačiu metu. Šį sekmadienį vyksiu į Vašingtoną ir su ambasadorius Ramonu kalbėsiuos, kad žinočiau, kokia mūsų padėtis dėrybose. Leiskite pasidalinti su jumis keletą, keletų idėjų dėl transatlantinės partnerystės mes esame ambicingi, tai bus, būtų puikiai rinka, daug vartotojų, daug viešųjų pirkimų galimybių. Ir mes turėtumėme leisti Amerikos ir JAV kompanijoms vienodai uh, konkuruoti transatlantinėje rinkoje. Mes turėtumėme dirbti ties tuo, kad būtų prieinamos paslaugos ir prekės ir paslaugos. Mes uh, e, nesidėrame dėl viešųjų uh, paslaugų. Tai nėra mūsų sutarties objektas. Norime pabrėžti, kad mes saugumo lygį padidiname, kai kalbame apie mažas įmonės. Mes norime naujų bendrų taisyklių, kurios padėtų bendradarbiauti tarp, tarp atlantinėms kompanijoms. Norime tokios sutarties, E, kur mažėtų taisyklių, kai kalbame apie automobilių ir kitas didžiasias pramonės šakas, bet to pačiu apsaugoti vartotojus. Pavyzdžiui, kad mes naudotume vienodus standartus automobilių saugai ir taip toliau. Jeigu vieni standartai bus vienodi, mes galėsime sutaupyti labai daug pinigų, jeigu, pavyzdžiui, tekstiliai bus, būtų taikomi vienodi reikalavimai. Mes taip pat norime supaprastinti procedūras, muitinės procedūras ir kitas su tarptautinė prekyba susijusias procedūras. Norime, kad būtų taikomos vienodos taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 30 procentų tarptautinio eksporto Europoje. Norime, kad ši sutartis turėtų pasaulinę reikšmę, tai bus ypač svarbu žaliavoms, mes turėsime prieigą prie JAV energetinių išteklių ir turėsime vieną bendrą energetikos e, rinką, taip pat prisidėsime tuo pačiu prie aplinkosaugos dalykų. Taip pat ieškosime istorinių kompromisų tokiems tradiciniams Europos produktams, kaip sūriai ir kiti maisto produktai. Čia ieškosime kompromisų. Dar vienas klausimas, kurio nepaminėjau, bet tikiu, kad jūs apie tai paklausite investicijos. Iki metų pradžio, pabaigos, tai yra prieš pat kalėdas komisija planuoja paskelbti uh, tyrimo rezultatus įvykusios konsultacijos dėl vartotojų apsaugos ir kitų kitais metais su jumis tarsimės parlamente ir su priekybos ministrais tarsimės dėl ateities veiksmų. Taigi turėsime tokią bendrą Europos poziciją ir manau, kad tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti pažangos šią srityje. Bet to nepakanka. Yra dar ir kitų klausimų, ne tik transatlantinė partnerystė. Japonija yra kita svarbi e, dėrybų partnerė ir yra labai didelis potencialas mūsų investuotojams ir eksportuotojams. Iš ties e, sutartis palengvintų e, gyvenimą eksportuotojams, reikėtų suvienodinti tarifus, viešųjų pirkimų taisyklės ir jeigu mums pavyks, turbūt čia turinys yra svarbiau negu greitas, bet jeigu pavyks to pasiekti kitais metais, jeigu Japonija mūsų ambicijoms pritars, vartotojai iš to tik išloš. Dėrybos su Vietnamu yra taip pat labai svarbios, 90 milijonų gyventojų auganti ekonomika. Dėrybos taip pat stumėsi į priekį. Vietnamo vyriausybė nori kitų metų pradžioje jau susitarti dėl prekybos sutarties. Bet tą pavyks padaryti, jeigu, Vietnamas, e, jeigu su Vietnamu susitarsime dėl intelekti, intelektinės nuosavybės, tam tikrų tarifų ir e, bendrų konkurencijos taisyklių. Taip pat mes, mums pavyko pasiekti pažangos dėl sekančio Dohos raundo. PPO e, dabar praeitą savaitę sutarė, kad bus pasirašyta nauja sutartis dėl prekybos supaprastinimo. Ir tai mums leis e, vėl pradėti dėrybas e, su kurios jau ilgą laiką yra užsitęsę. Pasaulio ekonomikoje šie pastarieji metai buvo gan sunkus. Kinija ir Indija tapo lygiavertičiais konkurentais Amerikai ir Europai. Mes, kai kurios šalis, pavyzdžiui, Brazilija, naudoja, kelia gamybą ir naudojasi e, keič, besikeičiančią situaciją. Indija kuria savo subsidijų programas. Ir mes norime remti plėtrą, ypač e, remti neturtingiausių valstybių plėtrą. Bet, kai kalbame apie konkurenciją, turime e, užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems. Ir mes esame pasirengę mokė, sumokėti savo dalį. Mes esame pasirengę remti tas skurdžiausias valstybės. Jau tai įsipareigojama daryti nuo 2001 metų. Turime taip pat atsižvelgti į PPO indėlį. Ir mums pavyko padėti neturitingiausiams valstybėms dėl atvirumo ir lyderiavimo, kurį mes demonstruojame PPO. Žinoma, dabar iš tų trečiųjų šalių tikimės atitinkamos reakcijos ir lyderiavimo. Ir aš esu pasiryžusi toliau sekti, kaip ES gali prisidėti prie tolimesnės paramos ir plėtros. Ir galiausiai, pirmininkė, manau, kad reikia paminėti, kad mes strategiškai turime pagalvoti, kur, e, kokia turi būti ES priekyba ir kas su ja bus, kai baigsis mūsų kadencija, kaip e, mes galėtumėme užtikrinti žmogaus teisų užtikrinimą neturtingiausiose valstybėse, kaip galėtumėme geriausiai atsakyti į piliečių interesus, kaip mes galėtumėme sukurti daugiau darbo vietų, kaip mes galėtumėm, kokius prekybos santykius turėtumėme užmėgsti su neturtingiausiamis uh, valstybės ir kokias taisyklės turėtumėme taikyti, kaip mes turėtumėme sukurti daugiau galimybių, taikydami uh, atitinkamas taisyklės ir kaip galėtume užtikrinti savo piliečių interesus. Tokie būtų mūsų pagrindiniai prioritetai ir klausimai ir reikėtų pateikti atsakymus iš šios klausimus ir būtent dėl to aš uh, artimiausių metų dirbsiu e, kartu su komisijos narė atsakinga už užimtumą ir mes pateiksime e, kitais metais komunikatą šiuo klausimu ir lauksime jūsų indėlių ir jūsų nuomonės, e, jūsų reakcijos į naują komunikatą. Tikiuosi, kad diskusija bus įtrauki, nes Europa Europos, turime dirbti kartu Europos piliečių vardą. Ir tikrai laukiu nekantriai mūsų darbo kartu, bendradarbiavimo, žinoma, dvi šalių bendradarbiavimo ir aš esu pasiryžus atsakyti visus jūsų klausimus. Dėkoju. Frau Komisarin. Ačiū labai komisijos nariai. Dabar kreipsiuosi į politinių frakcijų atstovus, kad jie galėtų įsakyti savo pastabas pirmojo raundo metu, o po to komisija galės atsakyti. Po to bus ir kitų norinčiųjų pasisakyti ir įvyks antrasis diskusijos raundas. Taigi pradėkime nuo EPP frakcijos. Pono Kasparė nėra dėja, bet ponas Fionė jam pavaduoja, jį pavaduoja. Ačiū, laba diena. Pone komisijos narė, manau, kad visos frakcijos ir viso komiteto vardu galiu Jūs pasveikinti čia. Tikimės gero bendratarpiavimo, bet geri draugai e, yra sėžiningi vieni kitiems. Todėl iš karto pasakysiu, kad ne visuomet mums bus lengva dirbti kartu. Iš karto e, galiu pakalbėti apie skaidrumo klausimą, tai yra labai svarbu ir būtina užtikrinti skaidrumą praktiškai, nes e, tai yra svarbiausia gal gale. Be to, manau, kad yra dar du dalykai, kurie yra labai svarbus. Visų pirma, patikimumas. Kaip galima užtikrinti didesnį pasitikėjimą Europos vaidmeniu priekybos politikos e, srityje tiek už ES ribų, tiek jos viduje. Nemažai laiko skiriame mūsų gynybiniams interesams, nerimaujame nuolat e, dėl šių interesų mūsų priekybos dėrybose, bet reikia mums ir iniciatyvos imtis, ne tik mėginti apsiginti, ne tik ginti savo interesus, bet būti iniciatyviems, nesvarbu, kokie tai būtų sritis, ar viešiai pirkimai, ar patekimo į rinką klausimai. Dar vienas dalykas, be pasitikėjimo, be patikimumo, e, svarbu būti vadovaujančių dėrybininkų vykstant įvairioms dėryboms dėl e, susitarimų. Minėtas e, susitarimas su Kanada, pavyzdžiui. Ir akivaizdu, kad e, užtrunka labai ilgai tos dėrybos, gali jos užtrukti penkerius, septynerius, dešimt metų, kol bus susitarta dėl šio susitarimo. Ir manau, kad tai kelia problemų ekonominės veiklos vykdytojams. Ir neaišku dar kokios naudos tai atneš. Tai paaiškės tik po keliarių metų, o tai kenkia mūsų priekybos politikos patikimumui. Jeigu reikia tiek laiko dėrėtis dėl įsamaus įsapimančio susitarimo su Kanada, įsivaizduokime, kiek gali užtrukti dėrybos dėl kitų susitarimų, jau nekalbant apie susitarimą su Amerika. Ar jums vis dar atrodo, kad komisijos e, siūlomas tvarkaraštis terminai yra realistiški, turint omenyje dėrybas su e, Kanada? Ir ką jūs kaip komisijos narė galite nuveikti, kad mes e, galėtume pademonstruoti pasauliui, kad ne tik sugebame įgyvendinti savo susitarimus, bet kad sugebame juos gyvendinti sparčiai ir laiku? Ačiū, ačiū pirminkė. Visų pirma, noriu taip pat pasveikinti komisijos narę. Tikiuosi, kad mūsų partnerystė bus konstruktyvi ir tikiuosi, kad mums ir kūrybiškai pavyks dirbti. Aš žinau, kad jūs kalbėjote ir apie savo mintis, asmeninės mintis, apie priekybos politikos ateitį. Mums e, taip pat reikia keisti ir savo mąstyseną, savo pasaulyje žiūrą, e, žvelgiant į būsimą penkerių metų laikotarpį, kaip tai bebūtų sunku. Nekalbėsiu apie TTIP e, susitarimą arba skaidrumą. Čia viskas yra aišku, daugelis apie tai kalbėjo. Aš norėjau paminėti Singapūrą ir GSP. Kas dėl Singapūro, komisija galbūt e, ir persigalvos e, kreiptis į teismą dėl Singapūro, nes e, atsižvelgiant į ES teisingumo teismo praktiką, kalbant apie patirtį, darbo patirtį su Singapūru, galbūt verta tiesiog dar kartą pamėginti. prekės ir paslaugos e, dažniausiai kelia mažiausia problemų, daugiau problemų kelia galbūt investicijos, tai yra rizikingesnis sektorius ir galbūt verta būtų atskirti šias dvi sritis, kad mm, jos nesimaišytų dėrybų e, procese ir tuomet galbūt būtų lengviau ir susitarti. Galima būtų dėl prekių ir paslaugų susitarti atskirai nuo investicijų. Manau, kad e, tokiu būdu galėtume anksčiau Europos parlamente patvirtinti laisvosios priekybos susitarimą. Dėl GSP, e, kaip žinote, čia yra tam tikrų kontroversiškų aspektų susijusių su Filipinais ir kitomis e, kai kuriomis šalimis. Manau, kad tas kontroversiškumas kyla dėl to, kad dėl tam tikrų priežasčių e, vėliau gali būti sudėtinga patraukti šalis e, atsakomybėn, jeigu jos nesilaikys savo prisimtų sutartinių įsipareigojimų. That and now it's Emma. Dėkuoju komisijos nariai, esu čia. Norėčiau visų pirma E, pradėti nuo klausimo, kuris man buvo užduotas e, mano rinkėjų. Ar es yra atvira verslui? Manau, kad priekyba, mūsų požiūris į priekybos politiką per ateinančius keliarius metus ir parodys, ar Europa yra atvira verslui. Manau, kad jūsų tikslas, jūsų noras klausytis yra kilnus, svarbu užmėgsti dialogą, bet be to reikia ir veikti. Mums reikia matyti veiksmus, apčiuopiamus rezultatus, kaip jau buvo minėta. Kalbama apie labai ilgus laikotarpius, prekybos srityje, o žmonėms rezultatų reikia dabar. Jiems dabar reikia užsitikrinti savo verslo būsimą sėkmę. Mm, turime imtis veiksmų. Tai tip susitarimas, žinoma, dabar pritraukia labai daug dėmesio ir manau, mums reikia būti pasiruošusiems pasinaudoti galimybėmis, kai tik jų atsiranda ir daryti tai gana, gan greitai reikia pagalvoti šiame kontekste ir apie e, Pietų Ameriką, jos e, siūlomas galimybės e, Japoniją, Singapūrą, kai tokios šalis kaip Meksika, pavyzdžiui, kreipiasi į mus ir siūlo sudaryti susitarimą tam tikromis sąlygomis, ar mes esame tam pasiruošę. Ar kitais metais e, sulauksime Europos vadovų tarybos teksto, kurį galėtume pateikti Meksikai? Reikia galvoti ir apie tai, kas vyksta pasaulio mastų priekybos srityje, atsižvelgti į globalius e, standartus, į tai, kas e, vyksta už sąjungos ribų. Pavyzdžiui, galima būtų turėti omenyje ir Australijos ir Kinijos susitarimą. E, kuris apima ir paslaugas, ir prekes, ir kitus sektorius. Akivaizdu, kad Australija yra atvira verslo galimybėms, panašiams kaip su Kinija ir su Japonija, ir su kitomis valstybėmis. Mums galbūt reikia platesnio pobūdžio e, pagrindinių susitarimų su tokiamis valstybėmis kaip Australija, Naujoji Zelandija ir reikia nuolat laukti galimybių ir jomis naudotis nedelsiant. Ačiū, pirminkė. Dėkuoju komisijos nariai. Turime tikrai gana aktyvę darbo tvarkę ir labai gerai, kad komisija iš karto imasi iniciatyvos, tai tip ir kitus susitarimus rytyje mm, jums vraujant turėtume užtikrinti, kad e, tikrai sulauktume gana greitai apčiuopiamų rezultatų Ir mums reikia, kad šis procesas nesustotų, kad būtų sprendžiami sudėtingi klausimai tarptautiniu mastu, kad būtų parengtas geras tai taip susitarimas tinkamas žmonėms. Bet e, turiu kitą klausimą dėl informacinių technologijų. Norėčiau pastirauti, kaip e, vertinate kokiu nors apčiuopiamų rezultatų šioje srityje per ateinančias kelias savaitės. Taip pat norėčiau paliesti dėrybų su Japonija klausimą. Japonija e, taip pat yra aktuali partnerė Europos Sąjungai, kalbant apie transatlantinius susitarimus ir e, girdime įvairių gandų apie Japonijos tai taip susitarimą su e, JAV. Kaip Jūs e, žvelgiate į sąsąją tarp ES ir Japonijos susitarimo tai tip kontekste? Be to, manau, kad e, žinios susijusios su PPO yra labai geros, labai teigiamos. Uh, E, daugia šaliai priekybos susitarimai vis dar yra labai svarbus. Kaip Jūs vertinate, tai kokį vaidmenį atliko Europos Sąjunga ir ar toliau galėsime e, vadovauti PPO procesuose? Indija ten suvaidino labai svarbu vaidmenį. Ar e, tai yra ženklas, kad ateityje ES svarbi priekybos partnerė bus ir Indija? Ačiū. Na, Helmutai, gal e, apie rytinius aspektus dabar pakalbėsime. Na, pirminkė, nežinau, ar pradėsiu iš karto kalbėti apie padėtį rytuose, Ukrainoje, Rusijoje. Žinoma, e, tai ta padėtis visuomet kelia sunkumų. Ir dažnai uh, priekyba prieštarauja taikai, turi priešingų interesų nei taikos procesai, taip būna ir Europoje. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, komisijos narė, už labai įsamų savo darbo tvarkės pristatymą pakalbėjote apie tai, kaip dirbs priekybos generalinė direktoratas komisijoje, kaip bus bendratarpiaujama su Europos parlamentu. Savo klausimų metu minėjote, kad visų pirma norėtumėte, kad ir toliau būtų vykdoma daugia šalį priekyba pagal susitarimus. Šiandien paminėjote tai kaip ketvirtą punktą. Ar turite planų įvertinti kelių e, prekybinių dėrybų susitarimų? horizontalų į poveikį e, vieni kitiems. Ar žinome, kokį poveikį TTIP turės Ekvadoro stojimui, nes prisijungimui, um, kalbant apie Ekvadoro susitarimą su Kolumbija ir Peru, ar žinome, kokį poveikį darys TTIP daryboms su tolimųjų rytų valstybėmis. Ar yra žinoma, ką tai reikš valstybėms partneriams, trečiosioms šalims ir ES valstybėms narėms? Gal šiame kontekste verta būtų paminėti ir Vokietiją, reikia pagalvoti apie tai, kaip prisitaikysime prie šių 21 amžiaus proceso. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tarptautinę priekybą, ekonominį vystimąsi kai kuriuose regionuose ateityje, be kitako ir Europos Sąjungoje ir noriu pastirauti, kaip iš tikrųjų planuojate įtraukti visą tai rengiant 2020 metų ekonominę darbo tvarkę, atsižvelgiant į kylančius iššūkius. Kalbant apie TTIP, netrukus baigsiu pirmininkę, minėjote reguliavimų pagrįstą bendradarbiavimą. Jeigu abi šalis ir kitą savaitę vykstate tai į Vašingtoną, mm, galite būti ramus, nereikės e, keisti akiko minoter e, nei iš vienos pusės ir ką tai faktiškai reiškia miestams, vietos valdžios institucijoms, regionams, kai reikės prisitaikyti prie tokių konkurencijos keliamų iššūkių. Be to, noriu pasakyti, kad vakar Vokietijos profesinė sąjunga ir ES profesinė sąjunga um, nusprendė nepritarti uh, ste, uh, jeigu būtų ISTS uh, įtraukta, kaip um, jūs į tai žiūrite, kokius sprendimų ketinate ieškoti kartu su mūsų prekybos partneriais, turint omenyje, kad prekybos perspektyvos yra aktualios visai Europos Sąjungai. Dėkoju, Bentai. Labadiena komisijos narė. Jūs pradėjote sakydama nuo kalbėdama apie skaidrumą. Mes visada e, norime tiksliai įvertinti, kas yra tame pasiūlyme, nes e, visada remiamės pagrindiniu principu, kad reikia užtikrinti prieigą prie dokumentų, bet paskui reikia pagalvoti, kad yra apie tos prieigos apribojimą. Tačiau pagal mus akivaizdu, kad jūs jūs nejote toliau nei kad jum leido amerikiečiai. Jūs nieko naujo iš tikrųjų nepasiūlėte. Pagal tokią sistemą Europos komisija sutarė su valstybėmis narėmis ir mums tai neįtinka kadangi, žinoma, gerai yra turėti prieigą prie dokumentų, tačiau šis dabartinis konsoliduotas dėrybų tekstas bus prieinamas tik maždaug 15 Europos parlamentarų, bet kaip dėl Bet jeigu Mano ministras manęs paklaus, ar turite šitą konsoliduotą tekstą, dėrybų tekstą ant savo stalo. Nežinau, ką aš jam atsakysiu. Tai yra didelė demokratinė problema ir mes manome, kad iš tikrųjų, kai tik įsikišo amerikiečiai, skaidrumas sumažėjo. Jau kolega Mučers minėjo Prancūzijos nacionalinė asamblėja pasisakė prieš SDS ir mes e, laimiai e, dabar sulaukėme, sulaukėme vis daugiau vertinimo ataskaitų, poveikio vertinimo tyrimų. Ir paskutinė naujausia amerikiečių studija parodė, kad e, dėl šios sutarties 6 tūkstančiai sumažės darbo vietų Europoje. Yra kyla klausimas dėl bendro tokio tipo susitarimo poveikio. Ar tik neatsitiks taip, kad prieimus šį susitarimą reikės iš naujo su universitetais ir tyrimų centrais pradėti vėl tikrą tyrimą, koks bus šitų transatlantinių dėrybų tikslas. Turiu prisipažinti, kad e, Mes suprantame jūsų įsitikinimų liberalėje pusę. Tačiau mes turime daug lūkesčių dėl to, kaip jūs dirbote tvaraus vystimosi ir ekologijos rytyje. Tačiau dėja šiandieną Europos komisija besidėrėdama nenori, kad žmogaus teisų ir uh, tvaraus vystimosi straipsniai būtų apribojantis. Ir kai komisija e, ruošiasi plėtrai ar e, sutarčiai su Meksikai ar Vietnamu, kur problematiški yra politiniai režimai, niekada negirdžiu, kad Europos komisija apsvarstytų, svarstydama šituos susitarimus, apsvarstytų, kas iš tikrųjų vyksta su žmogaus teisėmis tose šalise. Ačiū. Ponas Dartmouth. Komisarė, aš noriu paklausti kelių klausimų. Pirma, jūsų įžanginėje kalboje sakėte, kad vienas iš prekybos tikslų yra e, užimtumas, augimas ir investicijos. Žinoma, su tuo visi sutinkame, bet prieš tai jūs kalbėjote apie tam tikras detalės, kalbėjote apie ES politinę darbuotvarkę ir kaip jūsų galva priekybos politika pasitarnaus e, plėtojant bendrą ES darbuotvarkę. Tai kasgi atsitinka, kai ES politinė darbo atvarkė e, prieštarauja jūsų pateiktam užimtumo ir ekonominio vystimosi tikslui. Tai kamgi teiksite prioritetą tokiu atveju? Turiu dar vieną klausimą. Kyla didelis nerimas, kurį labai e, iš, vaizdingai išsakė kolega Šolts apie e, ISTS ir TTIP. Ir čia kontroversija dėl ESDS yra labai svarbi, kalbant apie TTIP. Komisijos pirmininkas spalio 22 Strasbūrė sakė, kad prašiau Franso Timermano patarti man šiuo klausimu, būtent EISTS klausimų. Tai taip nebus jokių numatyta investuotojus ginčių nuostatos, jeigu Prancūzija nesutiks su manimi. O kurgi jūs tada buvote? Jūs gesate komisijos narė atsakinga už šį klausimą. Labai daug narių balsavo prieš jūsų kandidatūrą nes jie mane, kad jūs netinkama šiam postui. Ir Junkeris turbūt nelabai, mano, kad jūs nelabai tinkama šiam postui. Nes kodėl dabar suteikta šitą atsakomybę ponui Timermans? Prašom dabar atsakykite komisariai klausimus. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti. Pone Lepen. Uh, dar norėtų pasakyti. Kolegos, turime aiškę taisyklę, kad pirmas raundas yra politinių frakcijų ir ten užduoda klausimus frakcijų atstovai, o paskui yra dar 32 prašymai pasisakyti ir visi galės užduoti klausimus. Ačiū pirmenkė. Pradedant nuo pirmojo Kristoferio Frelenio klausimo, aš sutinku, kad užtrunka ilgai e, susidėrėti tokiais klausimais, tačiau žinoma, tam tikrais atvejais galima viską paskubinti, bet vis tiek užtrunka laiko. Darbo atvarkė yra labai plati, reikia dėrėti su partneriais dėl, kana, dėl įvairių klausimų. Ir taip pat e, mūsų sistema komplikuota, 28 šalis, e, Europos parlamentas ir taip toliau. Tai viskas užtrunka, tačiau sutinku, kad per tą laiką reikia parodyti rezultatus. Reikia parodyti, apie ką mes kalbamės ir koks galimas rezultatas. Skaidrumas yra viena viso to dalis. E, galima pasakyti, štai apie ką dabar diskutuojame, štai kokie laukiami rezultatai. Uh, Ir po kiekvieno raundo kolegos, net, kolegos dėrybininkai net gali atsiskaityti, apie ką ten buvo kalbėta ir panašiai. Taip pat mm, maždaug pusmetį užtrunka viską teisiškai suderinti, paskui išversti, paskui vyksta ratifikacijos procesas. Tikimės, kad 2017 įsigalios šitas sutartis. Aišku, tai yra ilgas laiko tarpas, bet nieko čia padaryti negalima. Reikia parodyti, kaip gali ši sutartis įsilieti į bendras mūsų politikas ir e, tikslas siekti užimtumo ir augimo. Tai neprieštarauja vienas kitam, tai yra bendra mūsų politikos dalis ir tikiuosi, kad visa tai bus įtraukta į mm, ateities priekybos dokumentus, apie ką kalbėjo ponas Martinas. Ir aš galėčiau su jumis dar tai aptarti, koordinatorius ir pirmininkas gali nuspręsti dėl, kokio, dėl formos, kurie šitą dalyką galima bus su jumis aptarti. Ar tai bus privačios diskusijos ar rašiškos diskusijos, bet žinoma, man įdomi jūsų nuomonė prieš pateikiant galutinį dokumentą. Tikimės, kad šis dokumentas bus parengtas iki kitų metų pabaigos, taigi mums lieka dar visi metai aptarti prioritetus, veiksmus ir taip toliau kaip suderinti įvairius daugiašalius ir dvišalius tikslus, vienašalius tikslus ir taip toliau. Toliau. Teisingumo teismas ir Singapūras. Nežinau, kurį straipsnį turėjote omenyje, bet e, mano pirmtakas Karl de Gucht nusprendė šią, šį atvejį pasiūsti į teismą, bet uh, tas klausimas buvo pakibęs ore, besikeičiant komisijai, bet dabar pastebėjome, kad yra dar kelios panašios bylos ir pirmininkas Junkeris e, nusprendė išsameu panagrinėti visus šios atvejus ir tikiu, kad greitų metų mes galėsime pateikti jums rezultatus šitos analizės. Toliau dėl nuomonių išsiskirimo dėl Singapūro. Aš žinau jūsų nuomonę Dėl GSP plus. Aš tikrai tikiu šią priemonę. Tai gali būti gera priemonė bendradarbiauti su skurdžiausiomis šalimis ir e, vystant dialogą su jomis, įtraukiant jas į globalę priekybą, užtikrinant tvarumą, žmogaus teisės, e, darbo teisės ir panašiai. Žinome, kad reikia pasirašyti daug konvencijų prieš būnant priimtam šią sistemą, bet tai nereiškia, kad viskas yra gerai. Daug tų problemų ir toliau, šalių ir toliau susiduria su problemomis. Bet tada bent jau vyksta nuolatinė priežiūra ir dialogas. Pagrindinis ketinimas yra čia, kad užtikrinti procesą kalbėti su valdžios institucijomis, pilietinė visuomenė, dar profsąjungomis, TDO, tarptautinėmis kitomis organizacijomis, kad surastume būdą, kaip eiti į priekį. Ir kad tos šalies žmonės taip pat pajustų naudą. Žinoma, laikinas sustabdymas yra paskutinė priemonė, kurios galime griebtis ir jos galime griebtis, jeigu pažeidimai yra labai rimti. Tačiau visą tai taip pat reikia stebėti, vertinti ir aš nuodugniai domėsiuosi Atidžiai seksiu, kaip toliau situacija klostysis. Mums reikia atlikti daug vidaus reformų, ir tai prezidentas Junkeris, pirmininkas Junkeris įtraukė į savo darbo atvarkę. Bet mes esame daug atviresni negu daugelis mūsų partnerių, todėl mes siekime atverti ir jų rinkas, Aišku, galima dar daugiau padaryti, bet reikia bendradarbiauti iš su išsorės pasauliu, kad galėtume prieiti ir prie jų rinkos. Minėjote Meksiką. Ką tik praėjusią savaitę kalbėjausi su jų ministru per telefoną. Nu, pasiuntėme jiem keletą klausimų dėl apriepties analizės ir su jais vyksta dialogas ir tikimės, kad mūsų ambicijos sutaps ir tada galima bus atnaujinti diskusijas kitų metų pradžioje, nes Meksika bus labai svarbi mūsų partnerė. Dėl Australijos ir Naujosios Zelandijos jos yra puikios partnerės daugeliu aspektų. Mm, galime pasidomėti, ką išloštume e, su jais e, susitarę dėl laisvos priekybos, nes ten jautriausias klausimas yra žemės ūkis ir mes turime įvertinti, ar mes labiau laimėsime ar pralaimėsime Tačiau, žinoma, tai irgi yra mūsų darbo tvarkė. Jūs klausėte dėl ITA, ETA. Rytoj, gruodžio ketvirtąją, vyks dėrybos Ženevoje. Būtent šiuo klausimu buvo pasiekta pažanga, kurios mes ir siekiame ir paskui JAV ir Indija prisijungia. Lieka dar keli neužbaigti klausimai, pavyzdžiui, dėl automobilių radijų, imtuvų. Tačiau ketiname ryt atnaujinti dėrybas Ženevoje, jos truks savaitę ir tikimės, kad po jų bus kažkoks apčiuopiamas rezultatas pasiektas. Ar tai reiškia, kad Indija sugrįžo? Na tai būtų nuostabu. dėrybose su Indija buvo šioks toks štilis. Labai džiaugtumėmės, jeigu jie sugrįžtų prie dėrybų stalo, tačiau tas laikas dar neatėjo. Kartu su Indijos vyriausybė turime išsiaiškinti, ar jie ir toliau nori dėrėtis. Mes dėl to labai džiaugtumėmės. Dėl PPO, kaip jau minėjau, susitarimas dėl priekybos palengvinimo buvo pasirašytas praėjusią savaitę, tai yra puikus žingsnis į priekį. Ir Iki kitų metų pabaigos tikimasi užbaigti Dohos raundą. Bus neformalus ministrų susitikimas Davose. Taip pat PPO generalinis sekretorius kitą savaitę susitiks su kitais PPO šalių ministrais. Taigi šie metai bus labai svarbu siekiant apibriežti, ko galime pasiekti Dohoje. Ponas Šolsas Ponas minėjo daugia šalę darbo tvarkę, man ji yra labai svarbi. Gal aš ją ir paminėjau ne iš pat pradžių, bet man ji yra labai svarbi. Ir labai džiaugiuosi, kad vėl ši situacija įgavo pagreitį, pajudėjo iš vietos. Žinoma, vyksta daug dėrybų pagal PPO dvasę, bet ne PPO rėmose. Ir norėtume vėl tuos įvairius aspektus įtraukti į PPO dėrybų kontekstą, bet tam dar netėjo laikas. Kai dėl tvarumo poveikio vertinimo mes bandome panagrinėti, kokie, kokie bus poveikiais, poveikiais, kokius pokyčius atneš mūsų priekybos susitarimai su įvairiomis šalimis. Toliau dėl sąžiningos priekybos. Taip, e, ypač pagal GSP plus e, šios priemonės gali taip pat atnešti didelės naudos. Praėjusią savaitę Stogolme su ministrais kalbėjomės. Tos diskusijos buvo labai naudingos ir mm, tai taip pat gali pasitarnauti ataskaitų teik, sakykime, pranešant apie galimus pažeidimus žmogaus teisų tvarumų ir kitose srityse. Atsiprašau, pirmininkė, bet klausimų buvo tiek daug. Dėl reglamentavimo šis skirsnis gali būti pats naudingiausias, jeigu tinkamai jį parengsime. Jeigu, galim, jeigu surastume bendrus būdus, kaip vertinti techninius testus, pavyzdžiui, dėl auto, automobilių avarijų testus arba licenzijų procesų patvirtinimo procesu, procesus, kur yra svarbu užtikrinti saugumą, jeigu galėtume juos konsoliduoti arba jeigu atsiras nauji kokie nors dalykai, jeigu galėtume pradėti nuo bendro pagrindo, tai būtų labai naudinga ir pramoniai, ir taip pat MVI. Toliau skaidrumas. Pone Žado, kaip tik ir pamatysite, kas tai yra. Dabar mes daug dokumentų pateiksime internete, jie bus e, draugiškesni vartotojams. Kaip tik dabar pradedame šį procesą. Ir tikimės, kad tai įneš daugiau aiškumo apie tai, apie ką mes deramės. E, parlamentarų prieimas prie dokumentų. Na, čia reikia susitarti dėl formalumo, bet e, ketiname suteikti prieigą visiems parlamento nariams, prieigą prie tų dokumentų, prie kurių prieiga anksčiau buvo ribota. Žinoma, jeigu galėtume surasti techninį sprendimą tiek kalbant apie Europos parlamento narius ir e, ministrams įvairiose sostinėse, kad jie galėtų gauti elektroninį dokumentą, saugo elektroninį saugo dokumentą, tai būtų tobulo. Kai kuriuose šalise tai įmanoma, bet ne visose. Aš su ambasadoriumi Fromanu tai aptarsiu, kai susitiksiu pirmadienį su juo. Dėl ISTS. Aš žinau e, tą kritiką, kuri buvo išsakyta ir žinau, kad FITA susitarimas jau baigtas tarp senų valstybės narių ir Kanados. ISTS buvo reformuota, iš esmės reformuota sustartie su Kanada. Manau, tai svarbus žingsnis į priekį, apribojant piknaudžiavimo galimybę padarant šią sutartį atviresnę ir skaidresnę ir užtikrinant, kad ši galimybė būtų naudojama tik tais išskirtiniais atvejais ir kad tai nepažeistų piliečių saugumo. Aišku, galima padaryti ir dar daugiau ir kaip ir jūs, aš sulaukiu labai daug kritikos ir taip pat konstruktyvių pasiūlymų iš pilietinės visuomenės atstovų. Bet ši, šis, ši, šitas dosie jau buvo užbaigtas, jo nebegalime vėl iš naujo pradėti keisti. Aišku, galite pakviesti poną Timmermans. Manau, kad jis tikrai atvyktų. Ir kartu su Junkeriu ir Fransu Timmermanu mes labai glaudžiai bendradarbiaujame ir nuomonės neišsiskiria. Ir labai ties, natūralu, kad pirmasis Europos komisijos vicepirmininkas, kuris atsakingas už pagrindinės teisės ir e, mūsų vertybių gynimą bei geresnį reglamentavimą, taip pat turi būti informuojamas ir turi, ir, ir turi koordinuoti šios STS klausimus, kadangi e, tai yra būtent toks instrumentas. Visi vicepirmininkai turi didesnė atsakomybė negu kad paprasti komisarai tokiu būdu nesiekiama mūsų pažeminti, bet užtikrinti, kad mes dirbtume, e, kad mūsų veiklos rytis susisietų. Esu tikra, kad Timirmans atvyktų, bet tikrai man ponas Junkeris patikėjo atsakomybę už priekybos reikalus ir aš dirbsiu šioje srityje. O jūsų nuomonė ir yra jūsų nuomonė, aš ją priimu, bet tai yra jūsų nuomonė ir turėsite mane pakesti dar kurį laiką. Dėkoju. Kolegos, dabar turime 21 norinti pasisakyti narį. Tai reiškia, kad galima bus kalbėti tik vieną minutę kiekvienam iš jūsų, kitaip komisarė nes nebegalės, neturės laiko atsakyti. Ir galbūt dar sėki pagalvokite, ar iš tikrųjų būtina kalbėti, nes jau pirmo rando metu buvo išsakyta tiek daug pastebėjimų. Ponas Vinters pirmas. Uh, Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos nariai už patiktą informaciją ir nuomonę. Pirmininkė, aš manau, kad mano klausimas yra išties būtinas. Uh, nes noriu kalbėti apie tą regioną, apie kurį dar šiandien nekalbėjome, apie Kiniją. Taigi keletas klausimų būtent dėl bendradarbiavimo su Kinija. Visų pirma, manau, kad ES ir Kinijos santykiai yra tokie daugias luoksniai. Mes turime dialogą, mes įvairiausiais lygiais, politinių, valstybių narių, partijų, uh, lygių bendradarbiavome įvairiausias iniciatyvas jau pradėtos įgyventi prieš 20 metų kai kurios. Ir mums reikėtų to galbūt vieno balso, kalbantį su Kinija. Ir jeigu taip, jeigu jūsų nuomonė tai taip pat būtina, kaip planuojate tokį balsą e, suvienyti? Toliau rinkos prieiga Kinijoje ir dar kitas dalykas Kaip Jūs ma, numatote dialogą dėl investicijų pasira, sutarties pasirašymo su Kiniju ir kokį išeitį matote uh, santykiuose su Taivanu? Dėkoju pirmininkė, sveikinu komisijos narę. Europos Sąjungos priekybos susitarimai jau yra galioja nuo 7 iki 10 metų. Ar reikėtų numatyti papildomai lėšų dėrybininkų komandai? Ar reikia dar vieno dėrybininko Indijai? Panašu, kad Indija yra nustumta į antrą vietą po transatlantinės sutarties dėrybų. Taigi galbūt, jeigu turėtumėme atskirą dėrybininką, viskas vyktų sparčiau. Sicu. Dėkoju pirmininkė. Labai trumpa pastabėlė. Vikstrom praeito posėdžio metu aš pristačiau savo nuomonę ir manau, kad statistiniai duomenys yra akivaizdus. 3 procentai mažų ir vidutinių įmonių neturi jokių galimybių įsteigti buveinės trečioje šalyje. 98 procentai mūsų pramonės įmonių yra mažos ir vidutinės kompanijos. Mums reikia ne tik išteklių prekybos politikai, bet mums taip pat reikia ir tarptautinių sutarčių, kurios turi labai didelį įtaką. Būtinas skaidrumas, bet taip pat reikia pažiūrėti, ar tikrai pasirašomi susitarimai yra naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms ir ką artimiausiu metu uh, Pirmininkė, e, aš taip pat jūs noriu pasveikinti ir e, aš su niekuo nesutinku, ką jūs sakėte. Dabar e, pasinaudosiu jomis 50 sekundžių, kurias man suteikė pirmininkas, nors aš ir esu vienos didžiausių Europos Sąjungos valstybės valstybės atstovė ir didžiausios grupės vadovė. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra tikras skandalas. Ir iš tikrųjų, TPP yra visiškai neskaidrus. Liepos mėnesio pasiūlymas buvo išmestas į šiukšlių dėžę, neatsižvelgiant į demokratinį procesą ji išmetė koordinatoriai tą šiukšlių dėžę. Ir prieš tris savaitės aš norėjau patekti į skaityklą ir aš turėjau ten eiti ir maldauti ten patekti, nepaisant mazo pozicijos, nepaisant, kad aš esu e, šio komiteto narė, bet man nebuvo suteikta galimybė nueiti į tą skaitimo salę. Aš e, žinau, kad jūs norite gauti daugiau laiko ir jūs visai nenorite e, visiško skaidrumo, nors visiškas skaidrumas ir yra demokratija. Piliečiai turi teisę žinoti, kiek pasistumėjęs šis darbas. Ir baigdama, atsiprašau, aš savo skyriau papildomų keletą sekundžių, norėčiau sužinoti, ar e, tai apie, tas tyrimas, apie ką kalbėjo ponas Žado, dėl pasiekmių TTIP, tai kai krenta BVP visose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijose, kai yra nedarbas, e, finansinis nestabilumas, ar e, Ar jūs suvokėte ir atsižvelgsite į tai, ar jūs ir tai išmesite į šiukšlių dėžę, kaip ir mano rezoliucija? Hello, uh, commission. Reding. Iškart perėsiu prie faktų ir klausimų. Jūs esate įsipareigojusi skaidriai dirbti, noriu paklausti, ar taikysite tą skaidrumą kurį planuojate taikyti dėrybose su TTP, taip pat ir kitose e, dėrybose dėl TISA, pavyzdžiui. Ir mes kol kas nėra reglamentuojančios dalies ir jos ne, ji nėra paskelbta. Ir aš tikiuosi, kad parlamentarai galės pamatyti ir kitų uh, sutarčių tek, Ir taip pat labai aišku klausimą dar norėjau pateikti. Kas yra kalbama dėrybų metu apie elektroninės e, priekybos sritį? Atrodo, mes neturime dokumentų, bet atrodo, kad JAV teikia pasiūlymus, pacituosiu, taisyklės, e, kurios sudaro išimtis tam tikriems autorinių teisų dalykams. Taigi dabar kalbu parlamento vardu. Jūs žinote, kokia yra mūsų pozicija ir turbūt jūs suprantate, kad taip negalima. Praeitą ketvirtadienį gavome informaciją, kad atrodo, jog JAV nori sugriežtinti PPO taikomos e, taisyklės dėl elektroninės priekybos. Taigi, kokia yra ES pozicija būtent šią temą? Emanuelį. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie kelių komisarės atsakymų, kurie man netrodė pakankama. Pirma, Davin Martin, klausimas dėl Singapūro. Žinau jūsų poziciją, jūs sakėte ir reikia diskutuoti, kokiagi yra jūsų pozicija, nes mes turime labai aiškiai atskirti priekės ir paslaugas. Taigi, kokia yra komisijos pozicija? Antra, dėl CETA sutarties. Ar tai reiškia, kad mes diskutuosime apie ją ar ne? Trečia, TTIP e, sakėte, kad yra realistinė, realistiška sutartis. Aš nelabai suprantu, ką turite omenyje pasro meto tyrimai parodo, kad rojus žemėje, kurį žadėjo komisija, nebūtinai įvyks ir ar laikysitės atsargumo principo, nes jūs vis kalbate apie tuos numanomus privalumus, bet kokie bus pavojai įmonėms, darbuotojams, kaip konkrečiai jūs elgsitės. SDS is clearly exhausted, so I move straight to Singapore. Iš karto norėčiau pereiti prie Singapūro klausimo. Toks iš ankstinis įspėjimas, man atrodo, galima sakyti, uh, Davido Martino pasiūlymo nepriimti būtų taktinė klaida dėl SDS ir prekių bei paslaugų. Tokiu būdu mes sukurtumėme tokią situaciją, kai taptumėme savo pačių sprendimų įkaitais. Nes ateityje mes turėtumėme jau tokį precedentą ir poziciją busimoms dėryboms. Mes tikrai labai abejojame dėl ISDS susitarime su Singapūru. Dar vienas dalykas. Ar jums atrodo, kad pavyks E, jau 2016 metais e, sklandžiai pereiti prie e, bendradarbiavimo su Kinija. Dėkoju, pirmininkė. Chiedo se eh, la Commissione ha intenzione di prendere qualche iniziativa per sbloccare eh, la. Ar imsitės iniciatyvų, kad pajudėtų iš vietos eh, priekybos apsaugos mechanizmai dabar yra įstrigę. Jūs kalbate labai teigiamai, pozityviai, kalbate apie bendradarbiavimą ir pagarbą institucijoms. Mes manome, kad Europos parlamento darbas negali būti laikomas e, niekiniu ir todėl manome, kad kad pasiektume pusiausviros ir kad būtų geras bendradarbiavimas tarp institucijų, svarbu, kad komisija suvaidintų aktyvų vaidmenį ir imtųsi priemonių, siekiant deblokuoti e, šį klausimą ir kad Europos parlamento darbas nebūtų, nenaitų niekais. Žinau, kad reikia didinti institucijų patikimumą. Ponas Landsbergis. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau paklausti apie tai, ką 2010 metais sugalvojo Kremliaus. Ir tai kalbu apie bendrą priekybos e, zoną nuo Kremliaus iki Vladivo, nuo Vladivostoko iki kito pasaulio kraštą. Taigi noriu paklausti, komisarė, kokia jūsų būtų asmeninė nuomonė. Jūs matote, kad ši idėja yra realistinė? Uh, ar verta rimtai vertinti tokius pasiūlymus. Dėkoju pirmininkė. Norėjau atkreipti dėmesį į žmogaus teisų plėtros ir skaidrumo dalykus. Aš, kai esu pranešėjas ir rengiu komiteto nuomonę AFET komitete dėl Rusijos. Žinome, kad Krymo aneksija ir krizė rytų Ukrainoje e, sustabdė ES ir Rusijos prekybos santykius. E, Rusijos ekonomika e, patiria sunkumų, krenta naftos kainos ir labai svarbu kad mes išliktume vieningi, bet tuo pačiu metu išlaikytume dialogą su Rusija ir norėjau paklausti. Kogi galime tikėtis, kokie yra perspektyvos Europos Sąjungos ir Rusijos prekybos santykiuose? Ko galime tikėtis iš ateities dialogo, jeigu E, bus gerbiamas Minsko susitarimas iš Rusijos pusės. E, kanclerė, kanclerė Merkel mm, pateikė pasiūlymų, bet kol kas jokių veiksmų iš Rusijos pusės nematyti. Ir norėjau paklausti jūsų komisijos narę, kokį dialogą ir kokias kvotas ir ambicijas šiame dialoge turėtų komisija. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį. Turėčiau neklausimų, galbūt pastabą. Išklausėme kolegų, išklausėme jūsų pasisakymo. Ir iš ties daugį projektų, regionų ir sričių aptarėme. Jūs kalbėjote apie skaidrumą. TTIP susitarimas turi būti skaidrus, gerai yra informaciją pateikti internete, bet reikia aiškios komunikacijos strategijos iš komisijos pusės, kaip informaciją perduoti piliečiams. Mes, kaip parlamento narėjai, bendraujame su e, piliečiais ir esame jų atstovai. Jūs turite komunikuoti ne tik su mumis, bet ir su žmonėmis gatvėje. Žmonėmis, kurie e, daro įtaką nacionaliniams parlamentams ir mums. Nes TTIP darys poveikį ne tik mums, bet visai produkcijai, visiems produktams, visiems žmonėms. Dėkoju komisijos narę už tai, kad esate atvira ir norite viską daryti skaidriai. Aš taip pat pritarčiau pakeistai ISDS formai. Ir aš esu ne vienintelė kuri laikosi šios nuomonės, net galbūt jeigu oponentai yra kalba garsiau nei mes pritarintis. Dėkuoju, ačiū. Smagu girdėti, kad jūs planuojate pradėti nuo pradžių. Ir aš pritarčiau kolegijai Reding, nes manau, kad vienas iš mano didžiausių Tai labiausiai susirūpinimą keliančių temų yra TTIP sutartis ir dėrybų procesas. Nes susitarimas pasirašytas turės labai didelį poveikį, taigi mums reikia maksimalaus skaidrumo taikomo teisės susitarimui taip pat, kaip jis bus taikomas ir TTIP. Taigi, maksimalus skaidrumo visoms sutartims. Toliau, nu, reikia taip pat ir aišku, aiškumo, kas lieka uh, už paskelbimo ribų. Tai yra, kas yra paskelbama e, viešai ir kas lieka už E, nepaskelbta. Tiek, pat, tai, tiek kalbame apie tai taip pat, tiek kaip apie tyzę susitarimą. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėjau e, dar kartelį iškelti klausimą dėl Singapūro ir laisvosios priekybos susitarimą. Norėjau e, paprašyti nesikreipti į teismą. Reikia m, toliau vesti darybas su Ekvadoru ir kitomis Azijos valstybėmis. Kolegė Malstrom, jūs pažadėjote skaidrumą ir matome žingsnius šią kryptimį, tačiau sutartis turės tokią didelę įtaką Europos piliečiams, kad mums tikrai reikia daugiau pastangų, kad e, vyktų viešos diskusijos nes turės daug įtakos socialinėms paslaugoms, prekiams, įtakos šios sutartys. Ir prieš šį posėdį išgirdau, kad Mario Patriučioni, pagrindinis dėrybininkas, kalbėjo apie nacionalinius parlamentus ir kad būtų gaila, jeigu parlamentai užprotestuotų pasirašymą, sudarys pasirašymą su Kanada. Vokietijos, kaip minėjo mano Vokietija, Prancūzija ir kiti nacionaliniai parlamentai protestuoja ir reikalauja didesnio skaidrumo. Parengtos net kelios rezoliucijos. Bet būtina bendrauti ne tik su politiniu elitu. Niderlanduose mes turime savo posakį, kaip tai vadiname. Tai yra diskusijos su visuomenė. Mums reikia tokių diskusijų dabar. Ir nepakanka to sąrašo žmonių, kurį paminėjote. Mes turime ne tik kalbėti apie sutartį su didžiausiomis ekonomikomis, bet ir apie diskusiją su piliečiais. Euh, Ačiū Pirmininkė, ačiū komisarė už paaiškinimus, bet yra tam tikras netitikimas su praeitimi. Ponas Deguchnas e, mums nekalbėdavo apie skaidrumą, bet uh, Aš noriu paklausti paprastą klausimą. Šį rytą audito rūmų atstovas e, pristatė ataskaitą e, ir jis kalbėjo, kad poveikio ataskaitos turi būti gilesnės, kritiškesnės ir bendradarbiaujant su Eurostatu daromos. Ir ką jūs ketinate daryti, keisdamos šias poveikio analizas ryšium ir su TTIP sutartimi antrą vakar. M,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 klausimas užimtumo komitete mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie socialinės ir aplinkos teisės ir e, šiame kontekste mm, kolega Žado taip pat klausė, ar jūs pasiruošusi laikytis e, e, griežtos pozicijos socialinių mm, teisių ir aplinkos klausimais. Taip pat auditorumai iš ryto pasakė, kad dabar Europos komisija nesugeba veiksmingai koordinuoti, kontroliuoti panaudoti e, tas lėšas e, skirtas e, laisvai, laisvai priekybai. Kaip jūs ketinate kontroliuoti šį dalyką, nes jeigu to nedarysite, tai nebus veiksminga iš viso sutartis. Obrigado, prezident. Obrigado. Ačiū labai pirmininkė. Dėkuoju taip pat komisijos nariai. Kaip pranešėjas dėl susitarimo su Japonija, pasakysiu, kad savo įžangoje, ponio komisijos narė, minėjote Japoniją iš karto po TTIP. Taip, iš tiesų, ekonominių ir strateginių paužiūrių šis susitarimas yra itin svarbus ir labai malonu stebėti jūsų entuzijazmą. Uh, manote, kad kitais metais pavyks baigti šias dėrybas, nepaisant politinių neaiškumų Japonijoje šiuo metu vykstant e, priešlaikiniams rinkimams? Vis dėlto suprantame, kad e, komisijos e, nuomonė netarifinių barjerų atsisakymas nėra uh, pabaiga. Reikia dar susitarti dėl subalansuoto susitarimo. Gal pam, galėtumėte paminėti tuos sektorius, tas šakas, kuriuose Europos Sąjungai būtų svarbiausia dėrėtis. Pavyzdžiui, tai galėtų būti automobilių pramonė, žemės ūkio produktų pramonė. Ar e, bus įmanoma susitarti per tokį trumpą laiko tarpą? Ačiū. Na, Turiu atsiprašyti, nežinau, ar tai jūsų kaltė, bet esu šiek tiek susipy... supykęs. Visą savo politinį gyvenimą stebiu, kaip yra sudaromi priekybos susitarimai. Ir savo frakcijoje taip pat esu atsakingas už skaidrumo klausimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad viskas turi būti skaidriau ir taip toliau. Ir žinote, kas nutiko. Šiandien gavau elektroninį laišką. Apgailestauju informuodama, kad negalime jums teigiamai atsakyti, negalite rezervuoti e, kambario, viešbučio kambario, nes uh, esate įrašyti. Nes tas kambarys jau yra rezervuotas ir štai ir kyla man klausimų dėl skaidrumo, kad ne viskas turbūt iš tikrųjų yra taip skaidru, kaip turėtų būti. Pasistengsiu rytoj dar, pamėginsiu dar rytoj, pažiūrėsim, kas bus. Ačiū. Stebėjau dar dėrybas dėl Romos sutarties ir buvo įsakyta įvairių klausimų, nuogastavimų. Galima būtų ekstrapoliuoti visas įsakytas baimės, klausimus. Ir visos e, tos e, reiškiamos e, tuomet reikštos baimės vis pasikartoja nieko naujo. Bet dabar jau turime bendrąją rinką, turėtume apie tai nepamiršti. Girdime apie aukas, apie tip poveikį. Nemanau, kad galime kiekybinių požiūrį vertinti tip. Uh, dabar, nes viskas priklausys nuo mastų. Kuo didesnis produktivumas, e, tuo gali būti didesni nuostoliai, bankrotai. Kokios politikos reikia laikytis, kad tai tip susidarimas būtų sėkmingas? Jeigu nieko nedarysime, jeigu nevykdysime mokymų, neformuosime kapitalo, tai tip e, nebus sėkmingas. Jeigu elgsimės kitaip, e, užtikrinsime sėkmę. Taigi, kai kalbame apie neigiamą atitį poveikį, aukas, reikia pagalvoti ir apie teigiamus dalykus. Ačiū labai pirminkę. Dėl Merkosur susitarimo, ką Jūs apie jį galvojate? Man atrodo, kad jis yra labai svarbus ir būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie neseniai vykusius rinkimus Urugvajoje, Brazilijoje, ar jie padės mums padaryti pažangą vykstančiose dėrybose. Ką manote apie tai, ar pavyks padaryti tokią pažangą ar ne? Be to, ar galima būtų jūsų nuomonę atnaujinti susitarimą su Čile? Ačiū, pirminkė komisijos narę, dėkojame už šį pasikeitimą nuomonėmis. Labai svarbu, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau pateikti Jums klausimą dėl skaidrumo. Tikėjusi kai ko kitko. Komisijos Komunikate daug kalbama apie skaidrumą, tai tip kontekste ir kitų susitarimų kontekste. Komunikate kalbama apie skaidrumą ir atrodo, kad tai yra tokia taktika siekiant e, nukreipti dėmesį kitur. Kad e, piliečiai nežinotų, kas vyksta institucijose, kad būtų susitarta ir taip toliau. Nežinau, ar tai pasakytina ir apie politikų e, susitikimus, ir generalinio direktorato posėdžius, bet kuriuo atveju manau, kad paties teksto tikslas yra užtikrinti, kad ir piliečiai ir visuomenė pritartų šiam susitarimui, o jūsų darbas yra e, juos įtikinti. Ačiū pirminkė. Norėčiau grįžti prie JAV atliktos universiteto studijos. jungtinių tautų politikos modelis. Norėčiau pastirauti, e, sulaukėme gana nuviliančių duomenų. Todėl ir ambicijos susijusių su TTIP nėra labai didelės. Be to yra ir nevyriausybinių organizacijų atstovų šioje salėje, todėl norėčiau pastirauti, ką komisija mano apie jų veiklą šioje srityje, taip pat kalbant apie konflikto zonas. Ar jūsų nuomonė reikėtų um, nustatyti privalomus įsipareigojimus? Atsiprašau, um, pono Žado, praleidau pusę jūsų klausimų, nuo jūsų ir pradėsiu. Šiandien ir su, su Martinu dar kalbėjau, kad uh, iš tiesų GSP plus uh, ir e, kitų e, susitarimų ir dėl visų laisvosios prekybos susitarimo ateityje tikimės, kad e, bus užtikrinamas jų tvarumas. Manau, tai yra svarbu ir žinoma, atsižvelgiant į tai, apie kurią šalį kalbama, reikia vykdyti stebėseną. Na, E, tai turėtų būti taip pat ir suformuluota, bet kol kas dar per anksti sakyti, kaip konkrečiai. Yra nemažai šalių, kuriuose e, demokratijos nėra arba ji tik pradedama įgyvendinti ir e, dėl to reikėtų plačiau galbūt kalbėti apie padėtį tokiuose šalise, dėl to bendradarbiauju ir su Federika Mogherini, kad e, į užsienio politiką būtų įtraukiama ir priekyba. Ir e, tokie susitarimai yra vienas iš būdų įvertinti situaciją susijusias su žmogaus teisėmis įvairiose valstybėse, bet prekybos susitarimai ne vienintelis dalykas. Turime vertinti ir kitas galimybės bendradarbiauti su žmonėmis, su kitomis organizacijomis, nevyriausybinės organizacijomis ir tokiamis organizacijomis kaip pavyzdžiui TDO ir kitos. Svarbiausia, kad Um, būtų uh, skaidriai tarimasi su šiomis šalimis ir kad uh, um, būtų nustatyti privalomi įsipareigojimai joms, kad jos jų laikytųsi. Nereikia iš karto pasitraukti, iš karto atsisakyti, bet žinoma, reikia nuolat vykdyti stebėseną ir uh, nuolat galvoti apie tai, kaip galime dar prisidėti prie mūsų priekybos susitarimo. Monsieur le Président, sur cette lettre, que je ne connais pas l'histoire, mais vous aurez accès à. Ir jūs internete kaip tik ir galėsite prieiti prie daugiau dokumentų, įvairesnių dokumentų, tačiau taip pat ir dokumentai, prie kurių galėjo prieiti tik tai kai kurie Europos parlamento nariai, bus prieinami visiems. Nuo to laiko. Žinoma, reikia techniškai tą paruošti. Mm ir apsvarstyti, kaip visą tai praktiškai gyvendinti, tačiau e, tai bus būdas jums ir jūsų rinkėjams bei piliečiams, kuriuos atstovaujate, parodyti, e, kas buvo aptarta ir kas dar nebuvo aptarta. Ir, žinoma, reguliariai jums teiksime ataskaitas apie visų dėrybų pažangą, kad užtikrintume, jog Europos parlamentas galiausiai ir valstybės narės galėtų patvirtinti šią sutartį, nes mes nenorime dėrėtis dėl to, ko jūs paskui negalėsite patvirtinti. Ir tikrai e, skaidrumas yra ne tik retorika, bet e, skatina dialogą, komunikaciją tarp jūsų ir mūsų, sprendžiant šį klausimą ir e, mes užtikrinsime reguliarų komunikavimą su piliečiais. E, Pone Kisodevol, aš e, tikrai negyvenu Briuselio burbulę, aš pati esu, susitinku su piliečiais, išgirstu jų būkštavimus, ar tai yra individualiai, ar įvairių organizacijų atstovai, ar jie būtų individai, ar vairių organizacijų atstovai. Ir aš sutinku su jumis, kurie sako, kad būtina ne tik informavimo, bet komunikavimo su Europos piliečiais apie šitą sutartį su JAF, bet ir kitais klausimais. Ir ponė Reding. Mandate is not public. Taip, dėl Tiesa, įgaliojimai nėra vieši. Tikiuosi, kad tai gali būti. Bendravau su ministrais ir kalbėjome apie tai, kad ne tik TTIP tai kontekste, bet ir apskritai reikėtų e, elgtis e, skaidriai ir e, mėginsime paskatinti juos paskelbti mandatą, nes ten nėra kas liepti iš tikrųjų. Dėl jūsų konkretaus klausimo, dėl duomenų apsaugos. Tas e, dokumentas buvo išplatintas, valstybės narės nepateikė jokių komentarų ir mums yra visiškai aišku, kad e, nedarysime nieko, kas galėtų pakengti duomenų apsaugą Europos e, Sąjungoje. Dėl visko šioje srityje čia susitarta Europos Sąjungoje ir tikrai jokio pavojaus nekelsime asmens duomenims. Be abejo, į tai atsižvelgiame ir manau, kad e, tikrai niekas e, nenori net pradėti svarstyti šių klausimų tarybinėje pozicijoje. Dėl Kinijos. Taip, e, žinoma, tai svarbi partnerė, sudėtinga su ją dirbti, bet ji yra svarbi. Ir galima būtų truputį pasamprotauti apie tai, kaip Dirbame su didžiausiomis pasaulio ekonomikomis ir Kinė, žinoma, yra viena iš jų. Darome šiokią tokią pažangą, siekiame, kad Kinijos rinka būtų atviresnė Europos Sąjungos e, verslui. E, po to, kai mums pavyks tai užtikrinti, pradėsime Mm, svarstyti galimybę dėl laisvosios priekybos sustarimo su Kinija. E, visų pirma, mums reikėtų pasirūpinti tuo, kad e, e, atsirastų galimybę patekti į rinką. Dėl Taivano, kalbant apie TISA ir ITE, mm, praeitą savaitę, atrodo, vyko seminaras dėl paslaugų su šia šalimi, dėl šių klausimų sprendimo. Kalbėjome apie E, prekybos, techninės prekybos kliūtis ir kitus klausimus aptariam, kaip e, dirbti toliau. Ir manau, kad e, tokia būtų dabartinė padėtis su Taivanu, bet jis yra mūsų partneris, nuolat vyksta dialogas. Dabar Indija. Ponas Campbell, kaip žinote, jau daugelį metų vyksta diskusijos, bet jos pas, pastarusius keliarius metus buvo išaldytos ne ES norų, bet Indijos pasirinkimo. Ir pastaruoju metu nematėme poreikio kurti e, visos dėrybininkų komandos, nes jokių dėrybų nevyksta, tačiau e, jeigu prireiktų tą padaryti, pažiūrėtume, kaip galėtume organizuoti uh, dėrybininkų komandas, tačiau dabar jokių dėrybų nevyksta, todėl į darbo tvarkį tai neįtraukta. Bet žinoma, galima būtų dar grįžti prie šių klausimų, kai vyks ministrų susitikimas Davose po poros savaičių. Dėl MVI yra e, TTIP susitarime joms skirtas skyrius. Kalbama apie tai, kaip e, šis priekybos susitarimas gali padėti, gali būti naudingas MVI, kaip e, galėtume teikti paramą MVI ir mm, atrodo toks ir buvo klausimas, kaip galime padėti MVI pasinaudoti naujomis galimybėmis, kuriuo atsiveria sudarant naujus susitarimus, pavyzdžiui, su Koreja. Dėl Kinijos dar dėl e, rinkos ekonomikos statuso. Čia nėra jokio, jokio automatiškumo ir tai yra vienas iš klausimų, kurį noriu uh, įtraukti į darbos varkę sausio mėnesį kaip e, prioritetinį. Yra tam tikrų kriterijų, jie yra techniniai kriterijai ir jie dar neįvykdyti, žinoma. Taigi komisijos viduje dar turime aptarti, kaip dirbti šioje srityje ir grįšime dar prie šių diskusijų su jumis. Dėl priekybės interesų gynimo priemonių. Uh, Um, atrodo, kad taryboje dabar um, um, diskusijos yra klavietėje, kol kas niekas nejuda, bet žinoma, Mm, vyks dar trišalis dialogas, kol kas mm, nieko nėra. Šiandien kalbėjausi su pirmininkausiančios Latvijos atstovais, kurie pažadėjo pamėginti atblokuoti šią situaciją, bet viskas yra gana sudėtinga. Žinoma, bet kokie mėginimai atblokuoti situaciją būtų palankiai vertinami. Kas dėl Singapūro, girdėjau, ką sakėt, viską pasižymėjau. Uh, Dėrybos vyko kaip dėl vieno susitarimo ir e, jeigu dabar padalytume jį į dvi dalis, e, užtruktų labai įsigaliojimas, nebežinotume kaip e, dėrėtis. O mes norime daryti pažangą, norime, kad bendroji darbo tvarkė būtų gana ambicinga, taigi, manau, būtų labai nepalanku išimti iš susitarimo dalį dėl investicijų. Bet um, manau, kad dar padiskutuosime su Europos parlamentu šiuo klausimu. Priekyba nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Taip, skaičiau tai visai nieko. Bet nemanau, kad tokią viziją būtų galima gyvendinti pakankamai greitai. Uh, Visų pirma, vyksta diskusijos e, su Rusija ir čia nesigilinant į detalės, e, galima būtų paminėti, kad Rusija yra okupavusi nepriklausomą valstybę ir e, ten padėtis tik eskaluojama, taigi priekybos sustarimo sudarimas šiuo metu atrodo netinkamas žingsnis. Be to, praktinių paužiūrių muitų sąjunga dar nėra visai visų tempų veikianti. Taigi manau, kad su Rusija tikrai dar yra nemažai problemų, taip pat ir PPO, kurios daro didelį poveikį ES ekonomikai. Žinoma, Rusija nėra lengva partnerė, bet um, ateityje tikrai netmetu tokios vizijos galimybės. Ta vizija yra patraukli. Tik gal ne dabar. Toliau e, e, ryte jūs kalbėjote su audito rūmų atstovu apie tą ataskaitą, komisija irgi ją yra perskaičiusi. Jau pasikeitė šie metodai, jie anksčiau buvo pasenę, mes juos pradėjome keisti, tačiau žinoma nagrinėjame, kaip atsižvelgti į jų pastabas, gerinant savo vertinimą ir stebėseną. Šių sutarčių įgyvendinimo e, diskusija vyksta jau pas mus Dėl Azijos jau kalbėjau. Toliau ISDS. Kanados sutartyje numatyta ši nuostata ir aš esu tikra, kad e, tai, kaip išspręstas ISDS klausimas sutarties su Kanada, yra jau didžiulis žingsnis į priekį. Ir e, kaip tik dabar e, dėl šio susit... šis susitarimas jau yra sutartas ir nebus panaikintas. O dėl TTIP, kaip žinote, vyksta konsultacijos. Kaip minėjau, po kelių dienų jums atsiųsiu šių konsultacijų santrauką prieš kalėdas ir kitų metų pradžioje galėsime aptarti rezultatus ir atlikti analizę ir įvairias alternatyvas aptarti, kaip mm, eiti į priekį šio klausimu, nes žinau, kad valstybės narės nori dalyvauti šiame susitarime, taip pat JAV irgi to nori, tačiau pirmininkas Junkeris labai aiškiai pasisakė šio klausimu ir aš jam pritariu, kad e, reikia reformuoti tą ISDS lyginant su tuo, kaip jis dabar yra suformuluotas. Toliau TTIP apskritai. Taip, vyksta įvairios studijos, įvairios tyrimai. Aš esu perskaičiusi jūsų minėtą studiją. Žinoma, ne visos valstybės narės vienbalsiai na, visos šalis vien, vienbalsiai nebūtų pritarusios dėryboms su JAF ir taip pat parlamentas, jeigu nebūtų mane, kad tai yra naudingas dalykas. Kodėl mes būtumėm praleidę valandų valandas dėrybų, jeigu nebūtume įsitikinę, kad tai pasitarnaus ir bus naudinga Europos piliečiams. Manau, kad nors mes kaip du partneriai yra, esame skirtingi, bet taip pat panašiausi iš visų kitų palausio, pa, pasaulio partnerių. Ir Istoriškai visada rinkų atverimas ir standartus vienodin būdavo geras dalykas. Dabar yra įvairių tyrimų, rodančių įvairius rezultatus, tačiau didžioji dauguma tyrimų parodo, kad Europai tai bus naudinga ir mes tuo taip patikime. Tikiuosi, kad e, dirbant su jumis, kitais e, partneriais ir pilietinė visuomenė mums pavyks e, įtikinti piliečius, vartotojus, kad tai jiems ir bus naudinga ir MVI bus naudinga taip pat. Tačiau e, iki to taško dar neatėjome. Tikiuosi, kad šį savaitgalį pavyks pasiekti naują pagreitį ir kitą savaitę su amerikiečiais taip pat. Ir galiausiai dėl Meksikos. Ačiū, kad primenėte man šį klausimą. Dėl Merkosur pasitaiso kalbėtoje. Kas klausė apie Merkosur? Taip, Merkosur ministrai susitarė, kad e, parengs bend, naują bendrą pasiūlymą, kad pagyvintų dėrybas, mes dėl to labai džiaugiamės, susitarėme, kad vyriausiai dėrybininkai susitiks greitų laikų ir palygins savo e, pozicijas ir tada tikimės, kad galėsime iš naujo pradėti. Iš Brazilijos taip pat yra teigiamų ženklų, kai dėl Čilės. E, Dabar vyksta panašus procesas kaip ir su Meksika, bet šiek tiek mažesnė pažanga dar pakol kas padaryta. Čilės susidarimą taip pat reikia atnaujinti dabar susirašinėjame ir diskutuojame, lyginame mūsų ambicijas, kiek toli norima eiti. Ir dabar iš tikrųjų vyksta modernizavimas aukšto lygių. Jeigu pasibė, nustatysime, kad mūsų tikslai ir ambicijos yra e, panašus, tai mes taip pat su jais pradėsime bendradarbiauti. Tačiau reikia užtikrinti, kad, mes e, esame, kad mūsų pozicijos yra panašios prieš pradedant spręsti šį klausimą. Taip pat dėl Japonijos. Su Japonija dar lieka keli neišspręsti klausimai, tokie kaip viešieji pirkimai, netarifinės priemonės, geografinės nuorodos ir priekyba prekiamis. Šie klausimai dar neišspręsti, taigi dar daug kas lieka, bet atmosfera dėrybos yra labai pozityvi ir struktūriška. Žinau, kad ten vyksta rinkimai šias, šį savaitgalį. Labai įdomu, kokia kokie bus surinkimų rezultatai. Jeigu pasikeis vyriausybė, reikės laukti naujų paskirtų dėrybininkų, bet jeigu tai bus ta pati komanda, iš tikrųjų kitų metų pradžioje tikimės tęsti veiklą. Turinys yra svarbesnis negu laikas, bet tikimės kitų metų pradžioje pratesti dėrybą su Japonija. Čia, aišku, pirmininkė, aš jūs apie tai informuosiu dėrybo įgoje. Tai nėra automatinis procesas, yra tam tikri kriterijai, kurie dar nebuvo įgyveninti ir komisija dėl jų pradės tartis kitų metų pradžioje. Mes padarysime, primsime nepriklausomą sprendimą. Okay, thanks a lot, Cecilia. And in... Dėkoju, Cecilija. Humphrey Bogart yra teisus. E, tai yra nuostabios draugytės pradžia. Ir Tikimės gero bendradarbiavimo su jumis ir iki greitų pasimatymų. quiet, please. We are... Prašau tylos, mes e, tęsėme darbą. Pone Laichfri, dėl, klausimas dėl vedimo tvarkos, prašom. Pirmininkė, dėkoju. Aš e, susidariau įspūdį, kad komisarė nesijautė atsakinga už situaciją šioje salėje ir todėl norėčiau dar sėki paklausti, kad, dėl skaitimo salės, nesijauti atsakingai ir tai yra visiškai pagrysta. Aš noriu savo raštu paklausti, kada galėsime patekti. Aš norėčiau rytoj 10 ryto ten sugebėti patekti ir pasižiūrėti, kas gyvyksta. So, ja, liebe Kolleginnen, Kollegen, das... Kolegos. Tai labai rimtas klausimas. Šiandienos koordinatorių posėdėje Aš išsamei kalbėjau apie e, skaidrumo iniciatyvą dėry, šiuose dėrybose ir dabar. Dar sėki pakartosiu. Iš vienos pusės ES dokumentai skelbiami po to, kai juos peržiūri JAV. Ir tam reikia tam tikrų techninių priemonių, tačiau nuo sausio pirmosios dienos jie bus skelbiami internete po to, kai juos peržiūrės JAV. Antra, parlamentas visada ragino, kad visi parlamentarai galėtų turėti prieigą prie dokumentų. Ankstesnė komisija tą padaryti atsisakė. Ir tie keli nariai, kurie turėjo prieigą prie kelių dokumentų, jų buvo 13, dabar jų yra 13, o kiti nariai e, tik tais atskirais atvejais galėjo peržiūrėti tuos dokumentus, kai tai buvo susijęs su jų kompetencijos sritimi. O dabar turime pasirinkti pereinamajam laikotarpiui. Manau, kad negalima daryti vieno, o būtent uh, kad sekretoriatas turėtų dalinti popierinės kopijas visiems nariams, 175 nariams. Techniškai tai yra neįmanoma. Todėl reikia parengti informacijų technologijų sistemą, leidžiančią kiekvienam Europarlamento nariui e, prieiti prie tų dokumentų kad visi INTA komiteto nariai galėtų tiesiogiai prieiti prie visų ES dokumentų. Ir dėl tos prieigos turi būti susitarta su komisija. techniškai turime užtikrinti, kad būtų įdėktos ir visos reikalingos techninės sąlygos. Ta pasiekti įmanoma. Ir tikiuosi, kad iki kitų metų pirmos techniškai pavyks tai įgyvendinti. Kad visi komiteto nariai galėtų turėti prieigą prie visų dokumentų. Toliau, vienuoliktas punktas. Pas mus atvyko Ekvadoro priekybos ministras, kuris laukia jau visą popietę. Ir šis punktas yra susijęs su Ekvadoro kilmės prekiams taikomų muitų tarifų režimu. Kadangi Ekvadoras praras savo dabartinį statusą, tačiau prisijungs prie Kolumbijos ir Perų susitarimo. Taigi, gali būti, kad tarifai kurį laiką vėl bus taikomi, o tai reikš labai didelę administracinę naštą. Taigi reikėtų surasti greitą sprendimą, tačiau yra ir problema susijusi su tuo, kaip ko, greitai komisija galės įgyvendinti deleguotusius ir gyvenimo aktus. Taip pat buvo tartas ir su teisinė tarnyba ir ji palaikė parlamento nuomonę, kad šiuo atveju del, reikėtų remtis deleguotaisiais aktais. Ir aš dabar norėčiau žodį suteikti pranešėjui. Ačiū. Kolegos, dėkoju už pastabas, dėkoju tiems, kurie prisidėjo rengiant pranešimo projektą, kurį aptarėme jau anakart ir aš į detalės dar kartą nebesileisiu. Tik norėjau paminėti keletą dalykų. Keletą pagrindinių iššūkių kylančių Ekvadorui. Mes kalbame apie tarifų panaikinimą vidaus rinkoje. Mes kalbėjome apie tą trumpą laiko tarpą. Nedaug laiko, kurį mes turime ir aš džiaugiuosi, kad mes turime ministrą ir jo komandą su mumis. Taip pat importuotojų verslo ir prekybos e, sričių atstovai buvo įtraukti ir jau atstovai taip pat yra šiandien su mumis. Mes kalbėjome apie nemažai laiko, apie tą tokią specifinę padėtį susikloščiusią ir kokie bus tos padėties įtaką Ekvadoro gyventojams ir verslininkams. Ką ši padėtis lems Europos Sąjungai? Mes sutarėme, kad šiandienos posėdžio metu, kad mes šiandien turėtumėme pasidalinti nuomonėmis dėl uh, kompromisų. Ir mes balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Aš norėjau paprašyti, kaip pranešėjas, kreiptis į tarybą oficialios konsultacijos būdu Noriu, vis, kad viskas būtų atlikta kuo greičiau, nes kalbame apie 15 metų sausio pirmą dieną, taigi laiko lieka labai nedaug. Tada baigs galioti tarifinės lengvatos Ekvadorui. Ir tai, žinoma, to atitinkamai turės ekonominių pasiekmių. kalbėjau su tarybos pirmininkaujančia šalimi ir jie nori pasiekti sutarimą pirmo suvarstymo metu. Ir galutinis tekstas, dėl kurio galėtumėme sutarti, galėtų būti parengtas po Mm, komiteto posėdžio sausio mėnesį ir plenarinėje sesijoje vasario mėnesį jau galėtumėme balsuoti. Taip pat su komisarė Malstrom kalbėjome apie padėtį rytuose. Krintant naftos kainoms, padėtis Ekvadore išties sudėtinga, nes eksportuoti jiems tampa brangiau. Taigi tas, tos muitų lengvatos yra labai svarbios Ekvadorui. Ir jie turėtų turėti galimybę naudotis šiomis uh, muitų tarifo lengvatomis kuo įmanoma ilgesnį laikotarpį. Taigi, iki 16 metų gruodžio toliau liktų galioti tarifų lengvatos. Niekas nežino, ar taip ir etapus ir kas atsitiks 17 metų sausį. Padėtis e, yra kol kas nelabai aiški. Reikia ap, reikės dar aptarti tokį laisvosios priekybos susitarimą, ne tik čia, bet ir Ekvadore. Bet mūsų pozicija buvo ta, kad reikėtų uh, suteikti stabilumo ir garantijų ir saugumo priekybiniams partneriams, kad visi žinotų, ko gali tikėtis. Taip pat reikia užtikrinti, kad visų 28 valstybių narių piliečiams ir Ekvadoro gyventojams rezultatai būtų atneštų naudos. Tokios būtų mano pagrindinės pastabos. Manau, kad reikia deleguotojų aktų procedūrą naudotis ir mes kartu su taryba galime būtent spręsti klausimus susijusius su E, muitų patvirtinimo ar panaikinimo. Tai yra mūsų komiteto klausimas. Ir aš iš ties laukiu šešėlinių, šešėlinių pranešėjų nuomonės ir man tikiuosi, kad balsuosime teigiamai rytoj. Dėkoju. Mūsų frakcija atinčiai peržiūrėjo e, visas institucinės, ekonominės ir teisinės, teisinius aspektus šio pasiūlymo ir mes nusprendėme balsuoti teigiamai. Ir atmesti visus pasiūlytus pakeitimus tam, kad pagreitintume procedūrą. Tam, kad būtų pagreitinta e, šio pranešimo projekto prieimimo procedūra. Mes remiamės taip pat parlamento teisės tarnybos nuomonę, mm, kuri patarė naudotis deleguotųjų aktų priemonė. Jeigu mes pratesime vienpusį, vienpusį bendradarbiavimą, galime, net meškime nuomonės, kad taryba gali priimti kitokį sprendimą. Bet kokiu atveju tai yra reglamentas, kurį labai riboja laiko tarpas, taigi turime imtis greitų žingsnių. Turime nepamiršti, kad galime remtis dokumentais, kurie buvo priimti dėl bendradarbiavimo su Pakistanu, Ukraina ir kitomis šalimis, veikiame taip pat netidėliotinai. Taigi aš remiu pranešėją ir norėjau jį pasveikinti iš ties uždėtas pastangas. Bet šiuo konkrečiu atveju manau, kad yra kitų politinių ir priekybinių dalykų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Jeigu parlamentas priimtų e, pasiūlytus pakeitimus, prireiktų dar daugiau laiko. Vadinasi, dar reikėtų papildomų trilogų ir viskas užtruktų dar ilgiau. O viskas uh, keičiasi nuo 15 metų sausio pirmos dienos ir mes turime importuotojams uh, Um, pateikti konkrečių uh, pasiūlymų, tai yra konkrečią situaciją, kad jie žinotų, ko gali tikėtis. Nenorime sudaryti nepalankios sąlygos, nepalankių rinkos sąlygų tiems, kurie importuoja prekes. Galbūt e, verslininkai ras kitų šalių, su kuriomis e, galės dirbti ir nebegrįš į Ekvadorą įsigaliojus e, naujam dokumentui. Taigi siūlyčiau atmesti pakeitimus, kurie iš esmės nieko nepakeičia ir mes manome, kad geriausia parama ir pagalba Ekvadorui būtų, jeigu kuo greičiau patvirtintumėme pranešimo projektą. Dėkoju. Aš kaip socialdemokratų šešėlinis pranešėjas norėčiau pasakyti, kad turėtumėme veikti kuo greičiau, užtikrinti, kad nebūtų tų laiko spragų. Nereikėtų sukurti precedento tokios situacijos. mes turime užtikrinti ir aiškiai pasakyti, kad kai tai yra susijęs su teisėkuros dalykais, mes naudojamės deleguotaisiais aktais. Trilogo metu apie tai buvo kalbėta. Buvo atsižvelgta į anksčiau buvusias situacijas ir tai yra pakankamai jautrus dalykas. Ir jeigu bus siūloma naudotis deleguoto aktų procedūra, parlamentas balsuos teigiamai. Ir šiandien Ekvadoro ministrui galiu pasakyti, kad jeigu surinksime daugumą balsų, tuomet šis pasiūlymas iškart pateks į antdėrybų stalo ir kalbėdamėsi su taryba mes stengsime būtent patikinti ir prašyti, kad būtų kuo mažiau atidėliojimo. Dėkuoju, ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija yra pritarė komisijos pasiūlymui ir mes tikrai manome, kad yra būtina padengti tą laikotarpį, kuris atsiveria nuo 15 metų sausio pirmos dienos. Dėl to praplėsto uh, laisvosios priekybos susitarimo, kuris įsigalioja būtent sausio pirmą dieną. Mes tikrai skatiname, e, kiek tik įmanoma, laisvosios priekybos e, susitarimų e, galiojimą ir dėl rytaus balsavimo norėjome pasakyti dėl tų kompromisinio pirmo ir antro pasiūlymo. Mums atrodo, kad nereikėtų įtraukti e, jokių pakeitimų, kurie ateityje galėtų suteikti galimybę taikyti protekcionistinės priemonės, kurios su pablogintų sąlygas ES verslui. Nemaname, kad reikėtų įtraukti tokias formuluotės. Nereikėtų sakyti, kad Ekvadoras turėtų susilaikyti nuo naujų tarifų ar priemonių taikymo. Ir pranešėjas siūlo išbraukti žodį priemonės, measures, nes turime palikti galimybę Ekvadorui tam tikras priemonės taikyti. Vienas būtų dalykas – O kitas klausimas dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų taikymo. Buvo atlikta parlamento teisės tarnybos analizė de, ir siūloma taikyti deleguotusius aktus, o komisijos ir tarybos teisės tarnybos siūlo būtent elgtis priešingai. mes nemanome, kad dabar yra tinkamas laikas institucijų konkurencijai ir kovoms. Reikėtų elgtis lankščiai ir šį kartą mes netgi galėtumėme pritarti komisijos nuomonai. Tiek būtų iš mūsų pusės, iš esmės mes esame labai teigiamai nusiteikę, remiame pasiūlymą ir tikime, kad Ekvadoras yra ta šalis, kuri e, džiugu, kad Ekvadoras prisidėjo prie Kolumbijos ir Peru pasirašant ir dalyvaujant laisvosios priekybos susitarime. Dėkoju pirmininkė. Jei Liberalai pritarė, ką ką tik pasakė kolega. Jei nieko prieš, aš kalbėsiu ispaniškai. Laisvoji priekyba yra vienintelė galimybė Europos Sąjungai įveikti krizę. Mes daugiau viešajame sektoriuje nelabai ką galime nuveikti, taigi laisvoji priekyba yra vienintelis būdas. Mes manome, kad jeigu pradėsime diskutuoti dėl pakeitimų ir juos atsižvelgsime, mes iš esmės balsuojame prieš pakeitimus, nes jeigu jiems pritarsime, tuomet viskas dar labiau išsitęstų. Dėkoju. Nematau žaliųjų ir AFD šešėlinių pranešėjų, taigi suteiksiu žodį komisijai, jeigu komisija nori pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Norėjau pasakyti, kad mes suprantame parlamento norą išvengti nemalonių staigmenų, nor, suprantame jūsų norą kuo greičiau įgyvendinti, patvirtinti dokumentą ir jeigu parlamentas pritartų komisijos pasiūlymui, mes esame pasirengę būti kuo skaidresni, kiek tik įmanomai skaidresni ir jūs informuoti, kad jūs būtumėte įtraukti ir informuoti į šio klausimo sprendimą ir taikymą, kiek įmanoma, daugiau. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar žodį suteiksiu Ekvadoro ministrui. Dvi minutės jums, prašau. Muchas gracias, señor presidente. Voy a permitirme en esta... Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu ispaniškai. Trumpai man didelė garbė ir malonumas būti čia, Europos integracijos širdyje, matyti, kur kuriama istorija, kur užtikrinama Europos Sąjungos integracija. Panašių procesų vyksta ir kuriant Pietų Amerikos sąjungą, dalyvaujant Ekvadorui, ateityje norime sustiprinti Ekvadoro ryšius su Europos sąjunga, kas jau kalbėjo, pasakė viską, ką reikėjo pasakyti. Mums reikia minėto mechanizmo gana sparčiai, gana greitai, E, dėl e, jau aptartų priežasčių. Kalbant apie ne naftos e, produktus iš Ekvadoro, faktiškai viskas, ką eksportuojame, mūsų pagrindinė produkcija keliauja būtent į Europą, taikant GSP plus sistemą. Todėl reikia asociacijos susitarimo, reikia atitinkamo reglamentavimo ir e, jeigu viskas pradės veikti pakankamai greitai, tai žinoma paveiks e, mažas ir vidutinės įmonės Ekvadore kooperatyvus ir kitas įmonės, pavyzdžiui, žemės ūkio įmonės, kurios pagal sažiningos prekybos programą eksportuoja savo produkciją į Europą. Bet ta, ta grandinė, žinoma, nesibaigia Ekvadore. Yra daug Europos ūkių, kurie perka Ekvadoro produkciją, nes Ekvadoras gamina gana aukštos kokybės produkciją. Ir e, jūsų vartotojai labai vertina mūsų produkciją, kuri papildo Europos produkciją. Ne, ne parduodame jokios pigios, e, netinkamos kokybės produkcijos. Mūsų produkcija yra kokybiška ir vertinama už savo kokybę. Noriu pabrėžti, kad ponas Šolts e, tikrai puikiai padirbėjo pritarėme jūsų nuomonė dėl sprendimų, kuriuos būtina priimti. Čia pritariu svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvėrą. Ir e, žinoma, būtina kalbėti ir su parlamentu, ir komisija, ir taryba. Bet e, reikia turėti omenyje, kad Ekvadoro įmonėms šio mechanizmo reikia labai greitai. Ačiū. Dėkoju, ministre. Manau, kad visi suvokiame tą skubumo poreikį yra daug klausimų, daug problemų, kurių būtų galima išvengti ir su Kolumbija, ir su Peru, jeigu galėtume daryti pažangą sparčiau. Tikrai galiu Jūs patikinti, ministrė, kad darysime viską, ką galime, kad darbas vyktų sklandžiai. Ponas Šolts. Ačiū. Bent dėl paskutinio e, jūsų minėtų dalyko. Taip, Ekvadoras neprisijungė po Peru ir Kolumbijos ir e, kyla tam tikrų sunkumų Ekvadorui dėl susitarimo ir praeitą kartą apie tai kalbėjome. Bet reikia turėti omenyje bendrąją diskusiją abiejose srityse. Ir Ekvadorė pačiam taip pat e, e, vyksta aktyvios diskusijos dėl susitarimo pobūdžio ir tikslų. E, turiu pasiūlymą dėl deleguotų teisės aktų, tai yra demokratinė priemonė. Ir visos šalis turi prisimti savo atsakomybę. Mm, yra įvairių priemonių, esame nusteikę atvirai ir skaidriai Mm. kalbėjome apie skaidrumą TTIP kontekste ir čia taip pat e, galima jį minėti ir reikia apie jį kalbėti. Negalima su Ekvadoru dirbti taip pat kaip su Moldova ir Kazahstanu, pavyzdžiui. Čia nėra vieno visiems tinkančio e, universalaus sprendimo. Svarbu turėti omenyje Ekvadoro piliečių interesus ir mūsų valstybių piliečių interesus. Ačiū, baigiame e, svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Balsuosime 10 valandą dėl šio pranešimo. Toliau 12 darbo tvarkės punktas autonominės priekybos lengvatos Moldovos Respublikai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Sorin. Ačiū pirminkė. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai, struktūruotai. Noriu tik visiems priminti, kad Moldovai e, siūloma jau taikomo autonominių prekybos lengvatų kontekste e, pritaikyti papildomas lengvatas dėl ovulių, slyvų ir vynogių, valgomųjų vynogių. Gavome 10 pakeitimų iš ponios Le Pen. Tas, tuos pakeitimus galėčiau suskirstyti į keturias kategorijas ir noriu rimtai juos aptarti pagal kategorijas. Viena pakeitimų kategorija, čia patenka vienas pakeitimas, pirmasis pakeitimas kuriuo siūloma, kad patvirtinus, patvirtinę šį reglamentą paremsime Moldovos sieki kada nors tapti ES valstybė nare. Čia kalbama apie nedidelius slyvų ir obolių kiekius. Visiškai nekalbame apie politinę Moldovos asociaciją su ES. Politinė asociacija tarp Moldovos ir Europos Sąjungos nebūtinai užtikrins, kad vieną dieną Moldova taps ES valstybė nare arba netgi valstybė kandidatė. Čia tiesiog e, kalbama apie mm, tai, žinoma, Moldova gali siekti kada nors e, tapti valstybė nare bet um, um, tai yra gana ilga procedūra, yra 28 valstybės narės, kurios gali vietuoti tam tikrus dalykus ir taip toliau. Ir Moldova visiškai laimiai ar nelaimiai, nežinau, man atrodo nelaimiai, tikrai dar toli nuo šio proceso. Ir čia e, šiame e, tekste niekas visiškai nėra susijęs su Moldovos ateitimi, e, kalbant apie jos galimą stojimą. Čia kalbama apie uobulius, lyvas, kreušės ir vargšus ūkininkus, kurie, kuriems gali būti tiesiog naudingos šios priemonės. Ir tiek. Antroji pakeitimo kategorija yra ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir aštuntasis pakeitimai. Čia uh, E, yra atmetamos e, lengvatos e, vieną ar kitą prasme, siūloma jas atmesti antrasis, trečiasis, devintasis ir dešimtasis pakeitimai reikalauja, kad komisija atliktų tyrimą, ar Moldova laikosi patekimo į ES rinką taisyklių. Kažkaip tai daroma prielaida, kad Moldova e, čia yra kalta ir siūloma pradėti tyrimus. Galiu visus patikinti, kad e, pirminėme reglamente, kuri dabar siūloma keisti, yra nuostatų numato, numatančių tam tikras sankcijas tuo atveju, jeigu Moldova nesilaikytų taisyklių. Ir jeigu tai teisinė valstybė, mes paprastai e, nedarome skubių išvadų, kad žmogus yra kaltas, reikia remtis rimtais įrodymais. Toliau, e, jeigu būtų įrodyta, kad importas iš trečiųjų šalių, skaitant Moldovą, daro kažkokią žalą, tuomet kištumėmės. Ir paprastai E, yra mm, daromos tokios nedidelės nuolaidos e, tokiais atvejais, e, kaip ir pačios Rumunijos atveju, taigi manau, kad čia galima taip pat visą tai palikti. Dar yra septintasis pakeitimas, kuris yra susijęs su techniniais pakeitimais, kalbant apie muitų kodeksą. Bet ponia Lepen jau pati sakė, kad e, visą tai aptarta komisijos e, tekste. Jeigu pritartume kuriems nors pakeitimams, įskaitant e, ir galimai tinkamus pakeitimus, reikėtų pradėti trišalį dialogą su taryba ir tik užvilkintume viską. Jeigu pritartume uh, visiems šiems pakeitimams mes faktiškai atmestume e, siūlomas lengvatas ir būtų pradėtas rimtas e, tyrimas dėl Moldovos. Toks būtų scenarijus. Taigi norėčiau vis dėlto paraginti kolegas e, susitarti, kad būtų protinga atmesti visus siūlomus pakeitimus ir e, patvirtinti reglamentą tokį, kokį siūlo komisija. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad e, praeitą penktadienį tarybos atitinkamas komitetas taip pat e, pritarė komisijos pasiūlymui O Komagri komitetas, kuris paprastai skeptiškai žiūri į žemės ūkio politikos liberalizavimą, e, taip pat e, pritarė komisijos reglamentui, nesiūlydamas jokių pakeitimų. Ten 35 balsai buvo už, 5 prieš ir 3 susilaikę. Šį rytą vyko balsavimas, taigi manau ir mes, atsižvelgdami į šias aplinkybės, galime patvirtinti komisijos pasiūlymą, nepatvirtindami šių pakeitimų. Ačiū dabar e, suteiksiu e, žodį šešėliniam pranešėjui. Ačiū e, pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, pasidalysiu savo pamastymais, o po to konkrečiau pakalbėsiu apie pakeitimus. Žinoma, aukštai vertinu pranešėjo darbą ir ką tik įvykusi pakeitimų pristatymą. Ir anksčiau šis e, komitetas e, buvo prieimęs teigiamų sprendimų dėl e, priemonių taikomų Moldovos Respublikai, Moldovos ir ES prekybos srityje. Keli kolegos ir Helmutas Šolts, kur čia nebėra, teikia anksčiau klausimų, ar tos priemonės iš tikrųjų yra veiksmingos ir tai svarbus klausimas. Šiandien e, sustikau su Moldovos ambasadoriumi čia Bruselėje ir jis man papasakojo apie procesus, kurie pastaruoju metu vyksta e, vyno pramonėje. Nes e, žinome, kad Moldovos importuojamiems vynams taip pat yra taikomos tam tikros lengvatos gaminant vyną Moldovoje ieškoma naujų technologijų, naujų būdų prisitaikyti prie ES rinkos. Tiesiog noriu tokiu būdu um, įsklaidyti anksčiau įsakytas abejonės. Uh, kas dėl pakeitimų pranešėjas pateikė nemažai e, gerų paaiškinimų ir manau, kad galėtume atmesti visus pakeitimus. Trumpai, pirminkė, kaip suprantu, tai yra neįlinė priemonė. E, pagrista draugystė ar kitais ryšiais su Moldova. Vis dėlto e, šios priemonės yra riboto taikymo, taikomos tik trim produktams ir tikriausiai visą tai e, gali įsisavinti vienos valstybės narės e, rinka. Netgi, taigi, nemanau, kad e, turėtume čia prieštarauti. Todėl apskritai pritarėme pranešėjo pozicijai, komisijai ir balsuosime prieš visus pasiūlytus pakeitimus kuriais e, kuriamas kontroversiškumas arba siekiama apriboti šį pasiūlymą. Turbūt e, tiek, labai trumpai. Ačiū labai, Libe čia nėra. Dabar panas Šolts. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Mm, pranešėjas įsamei viską pristatė praeitą kartą, kalbėdamas apie pakeitimus. Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad e, na, mums reikėtų galvoti ir apie ateitį, ir apie tai, ar šios priemonės, kokį poveikį šios priemonės turės gamybai Moldovoje. Kažin, ar e, norėtume, e, kad kuo daugiau e, produktų būtų importuojama į Europos Sąjungą. Pone Lepen. Taip, pirmininkė, jūsų pateikti argumentai man kelia problemų. Nes jeigu mes tokio tipo argumentaciją pateiksime, tai negalėsime nieko taisyti ir sužlugdysime demokratiją. Besiklausydama jūsų girdžiu apie skirtingus Moldavijos tautos interesus, bet uh, Taip pat e, reikėtų kalbėti ir apie Europos piliečių interesus, nes mes juk juos čia ir esame tam, kad gintume. Dar sėki pakartoju, kad mūsų pareiga yra e, nepatal, ne, nepadaryti taip, kad mūsų pačių žmonėms, žmonės atsidurtų sunkumuose, patirtų sunkumų. Taip, kartais reikia skubiai veikti, kartais e, reikia, kartais mes reaguojame, reaguojame sentimentaliai, bet kartais tas mažas upelis tampa didelė nekontroliuojama upe. Ir man atrodo, kad mes rizikuojame sukurti daug sunkumų ir problemų mūsų žemės ūkio darbuotojams. Ir aš pateikiau šį pakeitimą pirmą, todėl, kad mm, situacija Moldavijoje labai panašiai Ukrainoje buvusią prieš krizę. Moldavija žiūri į vakarus, vyksta rinkimai, siekiama e, prisijungti prie vakarų, bet e, tai nereiškia, kad e, mums reikia pyktis vieniams su kitais. Mes iš patirties žinome, kad komercinės priekybos sutartys E, yra paremtos politinės konvergencijos forma. Ir man atrodo, kad jau kurį laiką komisija ir parlamentas sąmoningai kuria sumaišti tarptų dviejų koncepcijų. Ir antroji didelė priežastis, ir ji man yra labai artima, yra ta, kad mūsų žemės ūkio, mūsų ūkininkai patiria labai didelius sunkumus ir taip pat dėl sankcijų Rusijai ir jos atgalinių sankcijų. Mes turime būti atsakingi ir prieš savo ūkininkus ir man atrodo, kad dabar vyksta tiesiog žemės ūkio krizė. O dabar mes dar papildomų produktų importuosime, nesvarbu iš kur jie būtų. Aš savo pakeitime prašau, kad komisija atliktų tyrimus, poveikio analizę, ar šis susitarimas nesukels papildomų problemų mūsų ūkininkams. Ačiū. Merci beaucoup. Uh, uh, and the commission, who is presenting, yeah. Komisija. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjų šešėlinių pranešėjų, pranešėjus už puikų darbą. Ir aš norėčiau priminti, kad priemonės dėl pagrindinėme reglamente jau numatytos priemonės, prevencinės priemonės prieš sukčiavimą ir kitas galimas piknaudžiavimo formas dėl ponios Lepen klausimo, e, dėl susipriešinimo Moldavijoje. Noriu priminti, kad e, niekas netrukdo šie sutartyje Moldavijai e, palaikyti ekonominius santykius su visais, su visais partneriais, įskaitant, aišku, ir Rusiją Ir mes kaip tik skatinome visada Moldaviją tai daryti. Vienintelė problema yra ta, kad Rusija vis, į viską žiūri kitaip. Ir Rusija e, šios embargo, šias embargo priemonės dabar užslėpė kaip e, fitosanitarinės e, ribojančias priemonės, tai bausdama Moldaviją už asociaciją su Europos Sąjunga. Mm, kai dėl sunkumų Europos ūkininkams, norėčiau priminti, kad e, šie kiekiai, apie kuriuos kalbame, tiesiog yra niekiniai lyginant su visa Europos Sąjungos. E, oboliai sudarys 0,8 procentus visos Europos produkcijos, 1,5 e, vienas procentas e, slyvams, pavyzdžiui, tai tikrai Moldavija nesukels sunkumų e, Europos ūkininkams, tai greičiau bus Rusija, kuri dabar taiko didžiulius apribojimus Europos eksportui. Dėkoju. E, dėkoju ir pranešėjų žodis. Taip, dėkoju yra vienas dalykas, dėl kurio sutariu, pritariu poniai Lepen. Tai, kad mes dirbame savo piliečiams, Europos piliečiams ir taip pat ir Europos ūkininkams. Aš Per praėjusias komisijos kadenciją dirbau už žemės ūkį atsakingo komisaro kabinete. Ir Šiuo atveju galiu pasakyti, kad nėra jokių prieštaravimų, kadangi Rumunija, pavyzdžiui, šiais metais e, sumažino 22 procentais obolių produkciją, o Moldavija pakeis tiesiog vieną, vieną tik tais e, Rumunijos išaugintą obolį. jau nelyginant, nekalbant apie Ispanijos, Prancūzijos, Italijos rinkas. Taigi kain, įtaka kainoms bus tikrai labai maža. Mes turime galvoti apie e, simbolinį gestą užtikrinsinti Moldavijos stabilumą. Net jeigu ir bus kažkokia nedidelė kaina, e, kurie turėsime sumokėti už šią sutartį. E, mes turime galvoti apie savo kaiminystės interesus. Moldavijoje turime saugumo interesų, turime ekonominių interesų, nes ten veikla vykdo mūsų įmonės, taip pat emigracija iš Moldavijos į mūsų šalis. Taigi tai bus tik minimali pastanga Mm, ir mes esame suinteresuoti, mes turime būti suinteresuoti padėti Moldavijai, nes tai yra naudinga ir mums patiems. Taigi aš sutinku su jumis, taip, mes atstovavome europiečius, bet šį kartą jūs klystate. Tikrai jokio pavojaus Europos rinkai nekils. Dėkoju ir mes balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė savo pradinėse pastabose pranešėjas. Esame gavę laišką iš tarybos ir taryba pritarė šiam pasiūlymui ir nepateikė nei vieno pakeitimo. Taigi mes galime labai greitai išspręsti šį klausimą. Taigi balsuosime rytoj, o dabar kitas darbo tvarkės punktas, 13 klausimas. apie Europos kaiminystės politikos peržiūrą. Koordinatoriai šį rytą nusprendė neteikti pozicijos dėl AFET pranešimo. Mums nepavyko susitarti su AFET komitetu dėl aiškaus skirtumo tarp kompetencijų, bendrų politinių kompetencijų ir priekybos kompetencijų. Taigi, mes nusprendėme, kad AFET parengs bendrą politikos ataskaitą ir neįtrauks į jį su priekyba susijusių klausimų. O mes, kaip už priekybą atsakingas komitetas, priimsime savo pranešimą, rezoliuciją, dėl to dar reikės apsispręsti. Mes tai darysime savo ruoštų, savarankiškai ir todėl bus nepažeista mūsų jurisdikcija. Taigi, mes e, susitelksime ties su priekyba susijusiais klausimais, peržiūrint Europos kaiminystės politiką. Manau, kad šis sprendimas yra pakankamai logiškas. Jeigu mes būtume pateikę tik vieną poziciją, FED būtų galėję balsuoti dėl šios pozicijos ir mes nebūtume visiškai tikri, ar mūsų temos būtų įtrauktos į galutinį pranešimą. Taigi, manau, kad dabartinis sprendimas yra geras. Mes rengsime savo pačių pranešimą. Taigi, vyks pradinė diskusija apie mūsų parengtą pranešimą, o dabar žodį suteiksiu dviems e, pranešėjams. Pone Arena visų pirma. Dėkoju pirmininkė. E, jūsų pasiūlymas man atrodo įdomus, bet nepaisant to, manau, kad reikia atsižvelgti į politikų e, nuoseklumą. Komisarė taip pat priminė, kad prekybos dimencija uh, E, persipina su visomis kitomis sritimis, taip pat ir su vystimos ir politinio ir demokratinio vystimosi tam tikrose šalise dimencija. Taigi man atrodo, kad reikėtų tai priminti. O kalbant apie kaimininystės politiką, e, konkrečiau ypač pietų šalimis, e, aš kalbėsiu apie tą būtent politiką ir šios politikos kontekste yra principas, kuris numato, kad, įmon, kad šal, kuo daugiau šalis puoselės demokratijos ir žmogaus teisų principus, tuo didesnė prieiga jos turės prie ES rinkos. Ir mūsų priekybos politika su šiomis šalimis mm, prisidės prie žmogaus teisų ir demokratijos puoselėjimo tose šalise. Ir po įvairių revoliucijų, kurios įvyko Viduržėme jūros regione, šiandieną galime savęs paklausti, kokių privalumų ar trūkumų mm, tai įnešė į priekybos politiką. Aš kalbu apie tam tikras šalis, su kuriomis mes jau turėjome susitarimus. Ir būtent paminėčiau, nes tai ypač aktualu situacija Izraelyje ir Palestinoje. E, jau su šiomis šalimis turime metų metus susitarimus, kai kurie susitarimai buvo atnaujinti, mm, atsižvelgiant į e, taikos dėrybas ir, man atrodo, būtų logiška paprašyti įvertinti šios susitarimus. Ir ar peržiūrėti, ar dėl šių susitarimų buvo kaip nors, ar kaip nors pagerėjo situacija demokratijos ir žmogaus teisės rytyje. Dėkoju. Dėkoju, Marija. O dabar ponas Landsbergis apie rytų kaimnystę. Dėkoju, pirmininkė. Man vienas žmogus prieš porą dienų pasakė, kad mes gyvename laikraščių antraščių amžiuje. Ir labai sudėtinga uh, rašyti pranešimą, kai gyveni tokioje epochoje, ypač kalbant apie šalis kaip Ukraina ir Gruzija, kai e, įvykiai klostosi labai greitai ir turime nuspręsti, kurią linkme eiti. Manau, kad su rytų partnerystės šalimis pavyko sėkmingai įgyvendinti principą daugiau už daugiau. Ir manau, kad tai yra tinkamas kelias į priekį ir dabar kalbant apie Ukrainą ir reformų darbo atvarkę, kuri bus paskelbta gana greitai, gal net šį mėnesį, manau, kad tai atlieptų kaip tik ir šios darbo atvarkės tikslus. Bet aš matau vieną kitą problemą, ją jau minėjau komisariai Malmstrom. Būtent, kad jeigu dabar vyktų dėrybos dėl atnaujinto bendradarbiavimo su Rusija, ypač dabartinės Ukrainos krizės akivaizdoje, mano nuomonė tai apskritai nužudytų rytų partnerystę. Kokiagi žinia mes pasiūstume, jeigu pradėtume diskutuoti su Rusija dabar, šiuo metu, kai ji yra okupavusi Ukrainos dalį, kai nesilaiko mm, PPO susitarimu. Jeigu mes e, pagilinsime bendradarbiavimą su Rusija, kokią žinę tai nusiūs mūsų rytų partneriams? Taigi visų pirma turime nuspręsti, ką daryti su Rusija. Ir paskui bus aišku, kokia, ko, kokia linkme pa, rytų partnerystės politika pasuks. Kaip jau minėjau, ankstesnis kelias buvo teisingas, bet dabar viskas priklauso nuo to, kaip pasielgsime su Rusija. Dėkoju, ponas Saladį. Uh, Pirmininkė. Iš mūsų frakcijos SR e mes dviese norėtumėme pasisakyti. Norėjau tik paklausti, ar galės leisite ir kitiems tarti žodį. Jeigu taip, tuomet suteiksiu iš pradžių teisę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 Dėkuoju, pirmininkė. Mes e, kalbame apie e, kaiminystės politiką. ECR frakcijai ir mano partijai tai yra labai svarbi politika. Šią politiką vertinant, aišku, galima išsakyti ir tam tikrą kritiką ir tenktis ją patobulinti. Man e, svarbu paminėti keturis ar penkis punktus. Pirma, ekonominė integracija. Mums reikia savo išsikelti klausimą kągi daro, kaip prisideda dabartinė politika prie ekonominės integracijos. Antras klausimas. Apie jį taip pat kalbėjo ponia Arena. Demokratija. Demokratija, e, demokratija šiame regione turi būti stiprinama, ypač atsižvelgiant į įvairiausius sunkumus arabų šalise ir todėl būtų naudinga apgalvoti tą vaidmenį, kurį priekyba gali suvaidinti e, puoselėjant ir stiprinant demokratiją tose šalise. Trečia. Infrastruktūra. Europos Sąjunga, Europos investicijų bankas yra investavę įvairių infrastruktūrinių projektų e, naudą gaunančiose šalise tam, kad būtų pagerinta ir apskritai sukurta pagrindinė infrastruktūra. Ir kaip tai prisidėjo prie ekonominio vystimosi, ką galima patobulinti. Toliau ketvirtas punktas. MVI, jų vaidmuo. Taip pat mums labai svarbios yra šiose šalise veikiančios mažos vidinės įmonės. Mažos ir vidinės įmonės kaip, jos, kaip joms galima būtų padėti suvaidinti tarptautinį vaidmenį. Turiu klausimą Europos komisijai. Ar komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba yra numačiusi projektų, kurie skirti padėti MVI tose šalise. Ir paskutinis punktas – žemės ūkis daug kaiminystės politikos šalių savo žemės ūkio produkciją eksportuoja Europos Sąjungą. Dažnai tai yra nedidelių ūkių produkcija. Ne, mažiems ūkininkams labai dažnai sunku atitikti tuos griežtus fitosanitarinius reikalavimus taikomus Europos Sąjungoje. Ir klausimas – kaip kaiminystės politika gali padėti šiems ūkininkams, kaip galima jiems padėti, kad jų produkcija atitiktų mūsų normas ir kaip pagerinti šią situaciją. Ir baigiant noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mes e, rengsime savo nuosavą pranešimą. Dėkoju. Äh, keine weiteren Wortmeldungen. Äh, Helmut. Atrodo, kad norinčių pasisakyti daugiau nėra. Helmutai žodis tau. Ačiū. Mūsų du šešėliniai pranešėjai negalėjo atvykti, atsiprašau jų vardu ir turėjau keletą pastabų. Mes apie tai jau kalbėjome diskusijose su komisare Malstrom. Iš ties rimtai reikėtų vertinti Europos kaiminystės politiką. Reikia atsižvelgti į įvykusius pokyčius, reikia atsižvelgti, kaip mes skatinsime bendradarbiavimą tarp ES ir kaimin, rytų kaiminystės šalių, kaip galėtume užtikrinti stabilesnę padėtį. Nenoriu dabar peržiūrėti konkrečių prekybos priemonių bet kol kas manau, kad rezultatai yra pakankamai nuvilentis. Žiniasklaidos priemonėse sakoma, kad Barako teismas buvo paskutinė, e, paskutinis užlugęs demokra, paskutinis žlugusi demokratijos apraiška Egipte po arabų pavasario. Taigi, kaip mes su tomis šalimis vystysime ekonominį bendradarbiavimą? Jeigu dabar kalbėsime apie Libaną, Izraelį ir Palestiną, Libijos net neminėsiu. Taigi, ką galime pasiekti priekybiniais santykiais ir ko negalime pasiekti? Kaip nereikėtų priekybinių santykių naudoti kaip kliūties, kaip spaudimo priemonės ir kaip reikėtų bendradarbiauti priekybos rytyje. Kol kas nepakanka to, ką darome. Pažiūrėkime į Moldovą, kitas Kaukaso valstybės. Nežinau, ar mūsų pranešimas prisidės prie, jeigu laiku bus parengtas, kad būtų indėlis į viršūnių susitikimą, bet klausimas yra štaikos. Ar mes pritarsime naujai atominės elektrinės statybai Ukrainoje? Kokią mes poziciją turėtumėme užimti šioje srityje? Mes melai prisidėsime prie būsimojo pranešimo rengimo. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Taigi reikėtų kalbėti ir apie rytų ir pietų partnerystę turbūt. Ir pagrindinis principas, kurio turėtumėme laikytis priekybos rytyje, turėtų būti, kad viena priemonė netinka visiems. Yra priešingai. Mes turėtumėme kiekvieną šalį imti atskirai Ir tokiu atveju mes aiškiai pastebėsime, kad kiekvienos šalies padėtis yra skirtinga ir interesai yra skirtingi. Tai liečia tiek rytų partnerystės šalis, tiek Kaukazo regiono šalis, Armenija, Azerbaidžianas, Gruzija, skirtumų tikrai yra ir reikėtų šias valstybės diferencijuoti reikėtų vertinti kiekvieną atvejį atskirai, o ne sudėti viską į vieną krepšį. Nes tokiu atveju pasieksime tik e, nepageidaujamų rezultatų. Buvo paminėti Rusijos imperialistiniai tikslai, didelis apetitas, akivaizdu, kad kai kurios rytų valstybės – santykiuose su kai kuriamis rytų valstybėmis turėtumėme vengti klaidų. Ir praeitie esame tų klaidų padarę ir turėtumėme neužspeisti valstybių į kampą, kurios turėtų priimti sprendimą arba arba. Turėtumėme rasti būdą, kaip galima būtų išlaikyti kuo geresnius santykius tarp ES ir partnerių prekybos srityje ir kitose srityse. Ir nereikėtų užkirsti kelio mums patiems kitoms galimybėms. Pietų partnerystė procesą pradėjome tuo met, kai daugelis pietų partnerystės valstybių e, dar buvo valdomos autoritarinių diktatorių Tai buvo tokia, toks laikotarpis. Dabar viskas iš esmės pasikeitė per keletą pastarųjų metų. Bėdėje tuos nuverstuotus diktatorius pakeitė radikalus fundamentalistai. Ne visose šalyse matome ir sėkmingų pavyzdžių, pavyzdžiui, Tunisas. Ten yra parlamentinė demokratija. E, daugiapartinė sistema ir vyksta daugiau mažiau laisvi rinkimai, kurie atitinka standartus. Bet yra ir kitų atvejų, kur stabilumas nėra toks tvirtas. kai kuriuose šalyse labai bloga pilietinių teisų padėtis ir vėlgi e, norėjau pakartoti, kad reikėtų e, kiekvieną atvejį atskirai nagrinėti, pavyzdžiui, situaciją Sirijoje labai rimtai vertinti. Taigi turėtumėme pasiūlyti apčiuopiamų e, kažkokių variantų, kurie, žinoma, nepamintų ir mūsų interesų nesumenkintų. Ir turbūt būtų tiek iš mano pusės. Niekada neremiau to dalyko, kad priekybą reikėtų naudoti kaip politikos įgyvendinimo priemonę, kaip politikos kaip tam tikros spaudimo priemonę. Ir dar kartelį norėjau pakartoti, kad kiekvieną šalį ir jo situaciją, ir elgesį, ir preferencijas, ir esamą situaciją, ir standartus, e, ir padarytą pažangą reikia vertinti atskirai. Dėkoju, sako pirmininkas, ar komis, iš komisijos pusės būtų norinčių pasisakyti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Pradėkime nuo rytų. Iš ties, daug kas nutiko nuo e, Vilniaus viršūnių susitikimo ir Rygos šiuo laikotarpiu. Taigi, aptarkime tą būsimąjį pranešimą. Akivaizdu, kad rytų partnerystės šalis pasirinko skirtingus kelius. Gruzija ir Moldova e, yra pasiryžę e, pasirašyti susitarimus, yra pasirašę bendradarbiavimo susitarimus, e, tačiau Armenija pasirinko kitą kryptį. Bet mes ir toliau, mes su Armenija bendradarbiaujame, lengvatos nėra panaikintos, toliau su tą šalimi kalbamės. Azerbaidžianai pasiūlėme asociacijos sutartį ir mes iš tiesų tomis šalimis e, taikomas politikos priemonės peržiūrime ir pritaikome prie jų norų ir susikloščiusios padėties. Dabar pereikime prie konkrečių užduotų klausimų. Pirmiausia, taip. Mes remiame mažas ir vidutinės įmonės, komisija turi uh, kosmi programą, e, kuri yra skirta pramonės konkurencingumui ir VMI. Per ateinančius šešetą metų yra numatytas konkretus biudžetas. Ir jeigu norite daugiau informacijos, mielai jums ją persiusiu. Kitas klausimas. Ką daryti, kad padėktumėme efektyviai eksportuoti žemės ūkios produkciją ir kad atitiktumėme e, sanitarinius ir hygienos ir šiaip mm, produkcijai keliamus reikalavimus. Taip, mes turime įgyvendinimo programas, turime techninę pagalbą ir labai džiaugiuosi, kalbėdamas apie Moldovą ir Gruziją, kur daug pažangos buvo padaryta šioje srityje, nes matome vis daugiau uh, produktų, kurie yra eksportuojami, kurie prieš tai nebuvo eksportuojami, nes dabar jie jau atitinka keliamus standartus. E, toliau reaguosiu į kolegos Landsbergio pastabas dėl santykių su Rusija. Mums reikėtų du dalykus atskirti. Visų pirma, kalbėjimasis su Rusija. Mes niekada neatsisakėme kalbėti su Rusija, nes Rusija yra po rugsėjo 12 dienos buvo nuspręsta toliau kalbėti su Rusija ir mes vėl Rusiją pakvietėme kalbėtis. Mes esame visiškai pasiruošę tolimesniam dialogui. Rimtai vertiname šią situaciją ir visai kitas dalykas yra kalbėtis ir inicijuoti priekybos klausimų ir sutarčių e, aptarimą. Tai yra jau visiškai kiti dalykai, nes padėtis iš esmės pasikeitė. Ir baigdamas, norėjau pasakyti, kad džiaugiuosi pirmininkę jūsų komiteto indėlių ir tikiuosi toliau sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Dar norėjau papildyti dėl pietų kaiminystės šalių. Kalbant apie Europos pagalbą mažiesiams, smulkiesiams ūkininkams. Mes taip pat stengiamės, kad būtų ta laikomasi standartų, kad būtų jie pasiekiami ir pateikiama pagalba MVI. Istorinė ta perspektyva yra skirtinga. Mes turėjome šiek tiek kitokius e, susikloščiusius e, santykius. Jau nuo 80-ojo dešimtmečio turime pasirašę sutartis su pietų valstybėmis. Mes daugiausia turime pasirašę abipusiškas sutartis, tačiau ne visiškai vienodomis sąlygomis. Yra numatyta tam tikrų išimčių, e, išimtis būtų Sirija ir Libija mes sutartyse numatytą prieigą prie rinkų ir bendradarbiaudami su partneriais mes atsižvelgėme jų pajėgumus, interesus ir siekiame sutarčių gyvendinimą e, praplėsti ir ypač e, tarifų ir reglamentavimo srityse ir traukti naujų aspektų yra daugiau dėmesio skirti e, paslaugoms, viešiesiams pirkimams ir intelektiniai nusavybei. Tokie yra pagrindiniai iššūkiai dėrybose su Maroku. Dar Jordanijai, Tunisui ir Egiptui buvo pasiūlyta pasirašyti sutartis Taip pat siūlysime to, paremsime tas šalis ir jų kandidatavimą į PPO. Mes komisijos vardu kviečiame jūs prisijungti prie šio proceso ir mes esame pasirengę atsakyti visus jums kylančius klausimus dėl mūsų darybinės pozicijos. Žinoma, nieko nėra tobulo ir mes toliau dirbsime, kad remtumėme partnerius e, ekonominių reformų procese. Ir mes tenksimės, kad jų rinkos reglamentavimas atitiktų musiškį. Ir, kaip jau minėjau, mes remiame eksportuotojus trečiosiose šalyse kurie eksportuoja į Europos Sąjungą. Ir mes esame įsipareigoję atverti rinkas ir su pakeisti tarifinės kvotas. Taigi, kaip minėjo Lukas, ar rytai, ar vakarai, ar pietus mes uh, apie visas pasaulio šalis, atsakysime į klausimus, jeigu tik tokių turite. Taip, ačiū. Ačiū komisijai už e, tai, kad jie e, parodė savo pasirengimą bendradarbiauti. Aš Nieka, nei vieno karto neišgirdau žmogaus teisų ir demokratijos klausimų minint. Kalbėjote tik apie rinką, rinką ir dar sėki rinką. Aš galbūt būčiau norėjusi išgirsti daugiau apie demokratiją. Kur kaiminystės politikoje e, demokratijos klausimas atsiduria, juk jis yra svarbiausias. Ir nežinau, ar aš teisingai supratau, bet e, džiaugiuosi komisijos pasirižimu bendradarbiauti ir tikiuosi, kad mums pavyks aptarti ir demokratijos klausimą. Ačiū. To... Tik e, norėjau sureaguoti į kolegos iš EKR žodžius dėl skirtingų greičių ir pasiruošimų ligmenių partnerystės kaiminystės šalise. Taip žinoma, matome įvairių požiūrių, įvairių interesų. Viena vertus yra Armenija, tarkim, e, kuri į visas pusės žvalgosi, kita vertus yra Gruzija, Ukraina, Moldova. E, ten neseniai vyko rinkimai ir manau, kad e, ten visai kitaip žiūrima į pačią partnerystės koncepciją. reikia pagalvoti apie tai, ką galima pagerinti, patobulinti, kad išgelbėtume visą projektą. Ačiū. Galime suderinti pranešėjų paužiūrius, atsižvelgti ir į komitete įvykusias diskusijas, kad e, parengtume rezoliuciją laiku iki kovą e, vyksiančios vyksiančio Mm, aukščiausių lygių susitikimo Rygoje. Pagalvosime apie tai, kaip tai padaryti. Dabar galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie 14 punkto. Bet um, nepamirškime, dar um, turėsime progą pakelti taurę vyno čia prie salės durų pasibaigus posėdžiui. Tai bus mums šioks toks apdovanojimas už mūsų aktyvų darbą komitete. Stebėsinos grupė veikla. Žinau, manau, kad visi žinote apie stebėsinos grupės ir jų veiklą. Noriu tik pastirauti, ar Reik, norėtumėte dar informacijos dėl Singapūro? Na, Praeitame mūsų komiteto posėdėje kalbėjome apie kai kurius tekstus, investicinių susitarimų ir kitus tekstus ir šiandien su komisijos nare Malstrom aptariam, ar kreiptis į teismą ar ne. Ačiū. E, Taivanas ir Kinija. Ačiū labai. Įvyko pirmasis oficialus e, susitikimas stebėsenos grupėje atsakinga už Kiniją ir žinoma stebimi santykiai su Kinija ir Taivanu. Išgirdome e, komisijos prezentaciją apie dabartinę padėtį vykstant, trišaliam, vykstant dialogui su Kinija, Hongkongu dėl investicinio sustarimo. Taip pat e, e, Kinijos Europos atstovybės Europos Sąjungoje atstovas pateikė prezentaciją iš savo pusės, taip pat sužinojome jų poziciją ir manau, kad e, tikrai verta būtų dirbti sparčiau. O iš Kinijos partnerių reikėtų daugiau ryšto dalyvauti šiuose darybose. Kitas Investicinių dėrybų raundas planuojamas sausio mėnesį ir po to įvyks stebėsenos grupės susitikimas. Gruodžio 9 dieną taip pat organizuojamas stebėsenos grupės e, susitikimas e, Taivano klausimais. Helmutai, klausimą turit? Tik vienas klausimas. Pono Rinkė, nes e, negalėjau dalyvauti stebėsenos grupės posėdėje. Iš Kinijos pusės buvo papildomų pastabų dėl jų požiūrio į patekimo į rinką klausimą ir taip pat dėl ISTS e skirių investicinėme susitarime. Antrasis klausimas, man Saudijo. Noriu porą žodžių pasakyti apie stebėsienos grupę atsakingų už Vietnamą. Na, tikrai galima būtų ilgai kalbėti apie tai, norėjome pasiekti kokiu nors rezultatų, gauti patikinimą, kad e, Kinijos partneriai nori daryti pažangą šiame dialoge. Kaip e, čia pasakius, kad jie pateiktų patikinimus, kad mūsų politinių santykių raida bus e, teigiama, turint omenyje e, Kinijos prezidento vizitą ES institucijas. Tai parodytų, kad e, Kinijos partneriai taip pat prisima įsipareigojimus, demonstruoja ryštą. Taip pat buvo išsakyta nuomonė dėl um, dvišalių investicijų susitarimo ir dėl to, kad uh, tai bus naudinga abiem šalims. Tiek informacijos gavome, daugiau nieko nebegaliu pridurti dėl ISDS neturiu papildomos informacijos, atsiprašau. Gerai, pereikime prie Pietų Azijos. Ačiū pirminkė, mm, ilgai nekalbėsiu, jau pakankamai ilgai dirbu šiuose rūmuose kad, ir žinau, kad yra labai pavojinga kalbėti, kai nariai jau norėtų išeiti išgerti vyno. Lapkričio 19 dieną vyko posėdis ir mm, po e, praeito susitikimo spalio 20 dieną įvyko nemažai pokyčių, aptariam daugelį laimėjimų, pasiekimų, kuriuos pavyko užsitikrinti, atsižvelgta į tam tikrus sunkumus. E, taigi įvyko nemažai pokyčių po paskutinės vėsinos grupės e, skirtos Pietų Azijai e, posėdžio kalbėjome apie laisvą asociaciją, kolektyvinės dėrybas, atlik, tos e, priešgaisrinės saugos patikros e, ir kiti pokyčiai vyko. Tačiau taip pat buvome informuoti, kad reikia imtis daugiau priemonių, norint užtikrinti, kad būtų veiksmingai gyventinamas teisės aktas dėl darbo sąlygų Bangladeše. Apie tai informavo e, Bangladešo partija ir būtina imtis veiksmų šią kryptimį. Taip pat reikia užtikrinti, kad nelamingo atsitikimo aukos gautų visą būtiną pagalbą ir paramą. Taip pat kalbėti apie tai, kad reikėtų užtikrinti, kad aukoms, jų šeimoms būtų išmokėtos, iš tikrųjų išmokėtos tinkamos kompensacijos, toliau stebėsime, kas ten vyks. Bangladešo ambasadorius, kaip suprantu, sausio mėnesį atvyks į Intą komitetą, kitų metų pradžioje, taigi tikiuosi, kad dar sulauksime iš jo naujausios informacijos. Na ir tikiuosi, kad netrukus galėsime išeiti gerti vyno po mano labai greito pristatymo. Taip, ačiū, tikėkime, kad padėtis Bangladeše pagerės. Tai bus irgi gera žinia. Dabar Vietnamas. Ačiū pirminkė, jau įvyko vienas posėdis po rinkimų vykusių spalio mėnesį ir turbūt e, galime tikėtis du, dar dviejų ar trijų e, susitikimų, mm, jeigu viskas vyks pagal planą, kurį pristatė mm, komisijos narė Malstrom, jeigu darybos baigsis e, 2015 metų pradžioje arba pirmojo ketvirčio metu taip pat planuojame susitikti dar kartą sausio pabaigoje, nes yra planuojamas 11-asis e, dėrybų e, raundas e, sausio 19-23 dienomis ir Taip pat tikimės, kad į Briuselį atvyks naujasis Vietnamo ambasadorius kitų metų pradžioje ir žinoma planuojame jį pasikviesti. Gal dar, dar nesausi, bet uh, jau į kitą posėdį vasarį arba kovą galėsime jį pasikviesti. Tokia yra padėtis. Ačiū. Pone Landsbergė, Ukraina. Ačiū pirminkė. Tik vakar įvyko pirmasis stebėsinos grupės posėdis ir esu dėkingas kolegoms iš komisijos, kurie dalyvavo. Vienas iš kalbėtojų e, buvo ponas Balaš, e, paramos Ukrainos, Ukrainai grupės vadovas ir taip pat e, buvo ponas Jelisėjevas. Pagrindinė tema, kurią aptarėm, buvo susijusi su nesnevykusiais rinkimais ir reformų darbo tvarkę. Beveik visi dalyviai kalbėjo apie reformas, tai buvo pagrindinė tema patvirtinus priemonės lapkričio mėnesį. Tai žinoma yra svarbiausia tema Ukrainoje. Taip pat posėdžio metu buvo pasakyta, kad ES laukia, kol Ukraina pademonstruos aiškę politinę valią įgyvendinti reformas. Ir norėčiau pabrėžti čia ir pabrėžiau tai posėdžio metu, kad ta politinė valia yra. Ji galbūt nėra dar akivaizdi, nėra dar potencialo pademonstruoti tą valią, bet turime būti šalia Ukrainos, remti ją, nes um, uh, to, ta valia yra. Ačiū, dėkoju visiems. Tai buvo stebėsinos grupių veiklos ataskaitos. Um, žinoma, um, šis darbas yra labai svarbus organizuojant stebėsinos grupių veiklą Kviečiu visus, e, taip pat ir tuos, kas e, sėdi kabinose, prisijungti prie mūsų, atšvesti šių kalendorinių metų artėjančią pabaigą. Noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą.